So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich würde. Gerbiamos ponios ir ponai, mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Tiek vakar, tiek šiandien mums nesiseka laikytis darbų grafiko, todėl kad darbo atvarkės punktai gan sudėtingi ir pradžia taip pat sudėtinga, kaip matote. Noriu pasveikinti visus ekspertus, visus svečius, pilietinės visuomenės narius, kolegės ir kolegas. Taip pat noriu pasveikinti poną kolegą Graner, Švedijos teisingumo ministerijos valstybės sekretorių. Mm, tai yra bendras mūsų komiteto ir pirmininkaujančios Švedijos renginys. Šis seminaras skirtas nežinomų autorių kūrinių, autorių teisų apsaugai, taip pat visoms problemams, kurios susijusios kuriant brailio raštą. Galbūt kas nors įsivaizduos, kad kad e, žmonės su regėjimo negale yra tik nedidelė grupė, tačiau taip nėra. O kalbant apie autorių, nežinomų autorių kūrinius, tai nežinomų autorių kūrinių taip pat yra labai daug ir ši problema taip pat yra labai svarbi. Ypač akliesiems labai svarbu užtikrinti tinkamą prieigą prie kūrinių, Todėl mes nusprendėme kartu su pirmininkaujančia Švedija ir mūsų komiteto nariais surenkti klausimus šioms dviems svarbioms temams. Prieš perdodamas žodį ponui Graner noriu tarti keletą techninio pobūdžio pastabų. Norėčiau supažindinti Jūs su koordinatorių posėdžio rezultatais. Mums pasisekė susitarti dėl pranešimų. Pirmiausia, pranešimas dėl paveldėjimo teisės jį rengs ponas Lechneris, o dėl nepriklausomo poveikio vertinimo šį pranešimą rengs ponė Nibler. Teisės komiteto koordinatoriai nutarė kitais metais surenkti delegaciją, kuri keliaus į Junktinės Amerikos valstijas, siekdama parengti poveikio vertinimą. Iškilo daug klausimų, kokia frakcija renks kokį pranešimą, tačiau iš šį klausimą aš atsakyti negaliu Tik tuomet, kai pačios frakcijos pateiks konkrečias pavardės, galėsime ir mes savo ruoštų komiteto vardu pateikti e, išvadas. O dabar žodis ponui Graner. Celine, thank you. Dear friends. Dėkoju. Mm. Gerbėmieji bičiuliai, ponios ir ponai, dar kartą sveikinu visus susirinkusius į šį seminarą skirtą autorių teisėms. Džiaugiuosi, kad e, pirmininkaujantį Švediją ir Europos parlamento teisės reikalų komitetas drauge suorganizavo šį renginį. Daug žmonių yra suinteresuoti tuo, kad e, asmenys su regos negale turėtų geresnę prieigą prie kūrinių. Ir mes taip pat e, esame suinteresuoti geriau ginti teisės, kai kalbama apie kūrinius, kurių autoriai nežinomi. Tai neseniai būtent tiems reikalams buvo paskelbtas specialiai skirtas komunikatas autorių teisės žinių visuomenėje. Šie Naujieji pastarieji įvykiai atveria mums naujų galimybių, bet tuo pat metu ir kelia naujų iššūkių tame tarpe ir teisėkurai autorių teisės rytyje. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių interesų grupių šioje srityje. Viena iš sričių susijusi su tokia pusiausvyrą yra prieiga prie autorių teisėms, e, teisėmis saugomų kūrinių asmenims su regos negale. Prieiga prie kultūrinės e, medžiagos žmonėms su negale ir konkrečiai su regos negale yra jų pagrindinė teisė. Tačiau tik labai nedidelė proporcija, 5 procentai visų kūrinių yra tokiems žmonėms prieinama arba audio formatu arba didesniu šriftu. Vadinasi, tie žmonės negali dalyvauti visuomenės e, veikloje draugė su kitais. Vadinasi, šią problemą reikia spręsti. Ir e, turint galvoje šį kontekstą, reikia džiaugtis, kad ši problema dabar yra ir ES institucijų darbo tvarkėje ir pasaulio intelektinės nusavybės organizacijos darbo tvarkėje. Sprendžiama įvairios problemos susijusios su asmenų su negale problemomis. Yra sukurta suinteresuotų šalių platforma, kurios tikslas sukurti tam tikrą partnerystę tarp leidėjų ir asmenų su regos negale. Kai kurios valstybės narės neseniai pateikė savo pasiūlymus dėl tam tikrų privalomų išlygų, kai kalbama apie autorių teisės ir galimybę tais kūriniais naudotis asmenims su regos negale. Yra gera žinoti, kad šioje srityje darbas yra atliekamas. Tikimasi, kad e, asmenims su regos negale jis atvers geresnę prieigą. Sunku dabar nuspėti, kokie bus galutiniai sprendimai. ES, jos institucijos, valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę ieškant kelio pirmin. Svarbu, kad suinteresuotos šalis visos dirbtų drauge, ieškodamas savalaikio sprendimo, kuris būtų priimtinas visiems. Dar vienas rytis, kuri informacinėms technologijoms vystantis išryškėjo kaip problematinė, yra darbai, kurių autorių negalima e, identifikuoti ar surasti. Tokie e, darbai gali lengvai būti skaitmeninami ir platinami. Ir internete prieiga yra pakankamai paprasta. Vis labiau e, egzistuoja geresnė prieiga prie ankstesnio turinio. Dabar mes matome, kad e, smarkiai e, padidėjo suinteresuotumas e, skaitmeninimo projektais. E, vienas iš tokių paskutinių pavyzdžių būtų Europinės skaitmeninės bibliotekos sukūrimas. Kaip visi žinote, egzistuoja Google knygų projektas, kuris yra dar vienas tokio masinio skaitmeninimo projekto pavyzdys. Savame suprantama, tai sukelia fantasinės naujas galimybės turiniui skleisti. Tačiau, kai eina kalba apie darbus, kurių autoriai nežinomi, skelbėjai e, arba iš vienos pusės rizikuoja skelbti e, tokius kūrinius ir rizikuoti paskui pažeisti autorių teisės arba susilaikyti ir apskritai tokių kūrinių neplatinti. Visiškai aišku, kad tokia padėtis negali mūsų tenkinti ir turime imtis atitinkamos veiklos. Europos komisija busimajame poveikio įvertinime ketina įvertinti šią problemą. Yra daug galimybių skatinti tokių kūrinių skaitmenimą, bet e, reikia sukurti teisinį tikrumą vartotojams, tuo tarpu užtikrinant, kad tokių kūrinių autorių teisės taip pat būtų gerbiamos. Kai kurios valstybės narės jau turi atitinkamus įstatymus sprendžiančius problemas susijusias su kūrinių, e, kurių autoriai nežinomi, platinimu. Kai kurios e, šiaurės šalis turi tokių nuostatų, kuriuose kalbama apie e, sutartis su tam tikromis e, autorių teisės ginančiomis organizacijomis. Tokia išplėsinė kolektyvinė licencija apriepia taip pat ir teisės tų asmenų, kurie e, yra nežinomi arba mirę arba nesurandami. Tokia sistema dėja kol kas taikoma tik tai kai kuriais specialiais atvejais. Tačiau įmanoma, žinoma, įvesti panašias e, platesnės kolektyvinės licenzijos schemas e, ir tai neseniai buvo padaryta Danijoje bei mano šalyje Švedijoje. Dabar susumuojant šį įvadą, Reikia pasakyti, kad e, problemos, e, kurias šiandieną sprendžiame šiame seminare, e, yra aktualios siekiant žinių ekonomikos sukūrimo. Ir šis seminaras suteikia mums gerą galimybę apsvarstyti jas ir padaryti pažangos, jas sprendžiant. Nekantrai lauksiu jūsų pasisakymų ir galimo dalyvavimo diskusijoje. Dėkoju už suteiktą žodį. Ačiū labai. Perėsime prie antrosios e, posėdžio dalies. Pone Margot Friulinger norėjo kalbėti komisijos vardu, tačiau ją atstovau šiandien Tilmanas Liuderis, nes ponia Friulingen susirgo. Taigi žodis ponui Friulinger. Dank, uh, Ačiū labai, ponė Lėnė. Noriu padėkoti ir parlamentui, kuris pakvietė mane dalyvauti šiame seminare. Norėčiau supažindinti jūs, kokia padėtis, kalbant apie nežinomų autorių kūrinius. Atleiskite man, aš e, perėsiu prie anglų kalbos. Mes e, surengėme klausimus e, spalio 26 dieną. Šie klausimai buvo skirti nežinomų autorių kūriniams. Čia susirinko suinteresuotosios šalis, bibliotekų atstovai, leidiklų atstovai ir interneto archyvų projektų dalyviai, tokie kaip Google atstovai ir kitų internetinės uh, srities atstovų. Noriu pabrėžti du dalykus susijusius su nežinomų autorių kūriniais. Pirmiausia, LIF plus 70 e, e, tokia autorių teisų apsauga yra teikiama kūriniams ir ypač senesnių kūrinių atvejais ne visada galima identifikuoti autorystę. Tai yra taikytina ne tiek knygoms, tačiau ir fotografijos kūriniams ir skulptūroms. Ypač fotografijų atveju kartais yra neįmanoma uh, nustatyti autorystės. Tačiau dabar 99 procentais atvejų fotografijos talpinamos interneto naršyklėse yra nurodomos be autorių. Kuo mažiau kūrinys yra naudojamas komercinė prasme, tuo sudėtingiau yra vėliau rasti kūrinio autorių. Ir mes susidurėme su didelė dilema. Kuo rečiau kūrinys yra naudojamas, kuo mažiau populiaresnis jis yra, tuo sudėtingiau e, nustatyti jo autorystę. Jei esama komercinio interesą dažnai sekasi daug lengviau nustatyti autorystę. Tokiu atveju autoriaus nustatymo procedūra nėra tokia brangi, tačiau kuo kūrinys senesnis, to ta procedūra yra brangesnė. Buvo nustatytos problemos susijusios su leidėjais ir autorių teisių naudotojais. Kalbėjome apie autorių teisių licencijavimo sistemą. Kiek vėliau pateiksiu mūsų parengtas, parengtus pasiūlymus. Klausimų metu daugiausia dėmesio buvo skirta kolektyvinėms licencijoms, kurių taikymos rytis yra praplėsta. E, šios licencijos yra taikomos nežinomų autorių kūriniams arba tiems kūriniams, kurių autorių nustatyti yra neįmanoma. Autorių teisų apsaugos e, institucijų institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų bandoma nustatyti nežinomų autorių kūrinius. kartais atlikėjai e, iš filmų pramonės atlieka nežinomų autorių kūrinius. Praplėstos kolektyvinės licencijos reikštų, kad apsaugos, atsiprašau, autorių teisų apsaugos organizacijos turėtų suteikti tam tikrą licenciją naudotis nežinomų autorių kūriniais už tam tikrą mokestį. Toks mokestis būtų taikomas už nežinomų autorių kūrinių atlikimą. Tokiu būdu mes pasiektume, kad naudojimasis nežinomų autorių kūriniais būtų mokamas. Eblida, bibliotekų asociacijų organizacija, pasisakė už tai, kad būtų renkamas autorinis mokestis už nežinomų autorių kūrinių atlikimą. Buvo siūloma e, reikalauti mokesčio už kūrinio naudojimą ar vartojimą ateityje, tačiau netaikyti šio reikalavimo atgalinę tvarką. JAV teisingumo ministerijoje dabar bandoma išspręsti Google knygų problemą. licencijavimo organizacijos išduodančios licencijas naudotis nežinomų autorių kūriniais turi pirmiausia bandyti nustatyti autorių ir autoriai yra, jei jis nustatomas, mokamas autorinis atlyginimas, tačiau jei neįmanoma tokio autorios nustatyti, tai pinigai e, lieka toje organizacijoje. JAV teisingumo ministerijoje ši problema buvo pabrėžiama, kalbant apie kolektyvinius ieškinius. Jie yra teikiami tais atvejais, kai nebuvo galima nustatyti autorių. Bibliotekos naudojasi įstatymę numatytomis išimtimis Tos išimtys turi būti tiksliai nustatytos ir bibliotekų naudotojams yra suteikiama teisė naudotis nežinomų autorių kūriniais. Tai reiškia, kad bibliotekos e, naudotojas gali naudotis nežinomų autorių kūriniais nemokamai. Yra siūloma ir kita galimybė kad vartotojas turėtų mokėti kompensaciją autorių teisų agentūrai už tokio kūrinio panaudą. Tikiuosi, kad e, šios temos parodo, kad E, nuomonės yra skirtingos. Bibliotekos turėtų ir toliau naudotis įstatymo numatytomis išimtis, išimtimis, tačiau reikėtų e, nustatyti ir tinkamą licencijavimo sistemą, galbūt remiantis šiaurės šalių patirtimi, išduodant kolektyvinės licencijas Yra numatyta kompensavimo sistema, kai susiduria skirtingi interesai. Nežinomų autorių kūrinių atveju autorių teisų administratorius turėtų pasistengti nustatyti kūrinio autorystę. Šią procedūrą turėtų kontroliuoti viešosios įstaigos, pavyzdžiui, autorių teisų agentūros, galbūt kultūros ministerijos atstovai ar patentų biuras kaip Vokietijoje, Junktinėje karalystėje ar Danijoje. Kita galimybė, bet kokia organizacija atsakinga už autorių teisų gynimą turėtų labai nuosekliai ir tinkamai ieškoti autorių, nežinomų autorių kūrinių atvejais ir įrodyti, kad tokio autoriaus nebuvo galima rasti. Šie debatai nėra tik debatai apie nežinomų autorių kūrinius. Kai kurie akademikai pabrėžė, kad Berno konvencijoje nesama tinkamų nuostatų, kurios, kurias būtų galima taikyti šiandieninėje skaitmeninėje visuomenėje internete. Buvo siūloma um, naudoti vandens ženklus um, fotografijose ir tokiu būdu palengvinti autorių teisų nustatymą. Taip pat buvo siūloma registruoti visus esamos nežinomų autorių kūrinius ir stengtis nustatyti jų autorystę. Tiesa, šiandien tokia registracijos galimybė, galimybė pagal Berno konvenciją yra sunkiai įmanoma. Todėl buvo pradėtos ir kusijos, kitos diskusijos apie tai, ar Tokio registro sudarimas yra nacionalinių valstybių kompetencija ar reikėtų numatyti platesnę taikymo sritį. Šis klausimas yra labai įdomus ir mes jį seksime, o apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad mes susidūrėme su tokią situaciją, kai dabar būtent rengiame poveikio vertinimą, poveikio vertinimo rengimas dar nesibaigė. Yra siūloma nedaryti nieko, tiesiog nematyti nežinomų autorių kūrinių problemas. Tačiau Dažnai gali būti taip, kad jei pakankamai ilgai ir nuosekliai ieškosite, tai kada nors vis tiek atrasite, kas buvo vieno ar kito kūrinio autorius. Sakoma, kad e, kartais e, tas darbas e, atliekamas ieškant nežinomo kūrinio autorios yra labai sunkus ir tiesiog neapsimoka, nėra tiek vertas. Tai buvo pirmoji galimybė, o antroji galimybė reikėtų numatyti kompensavimo mechanizmą, naudojantis nežinomų autorių kūrinius. Ir trečioji galimybė numatyti kolektyvinių licencijų tvarką, e, bandant sumažinti interesų konfliktus. Taip pat galima būtų naudotis e, Kanados pavyzdžių Kanados atveju ne autorių teisų agentūra licencijuoja naudojimasi nežinomų autorių kūriniais, o pati valstybė ar valstybės institucijos atsakingos už šią procedūrą. Įstatymais yra numatytos išimtis, tas išim, tos išimtis e, dažnai susijusios e, su išsame autorių paieška. Vartotojai norintys naudotis nežinomų autorių kūriniais turi įrodyti, kad pakankamai ilgai ir nuosekliai ieškojo autorius ir kad autorius nebuvo galima nustatyti, tik tuomet galima naudotis šiais kūriniais. 2010 metais e, bus baigtas rengti poveikio vertinimas. Ačiū labai ponui Liudorfui už jo pranešimą apie tai, kaip darbai vyksta komisijoje, o dabar perėsime prie antrosios savo um, posėdžio dalies. Pas mus atvyko šeši ekspertai, kurie tars savo žodį, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad mes vėlai pradėjome, norėčiau ekspertų praneš, paprašyti kalbėti neilgiau nei 8 minutės. Pradėsime nuo ponios Elizabeth Nigeman, Europeana atstovės. Uh, taip pat Vokietijos nacionalinės bibliotekos generalinės direktorės. Žodis jums. Labadiena, ponios ir ponai, man labai malonu lankytis Europos parlamente ir dėkuoju jums už šią galimybę kreiptis į jūs. Aš parengiau prezentaciją, kurią jūs galėsite matyti ekrane. Bet jūs ką tik girdėjot, kad mano pasisakymų yra skirtos tik tai 8 minutės. Todėl turėsiu kalbėti greit ir tikėtis, kad jūs galėsite susipažinti išsameu su mano išplatinta medžiaga. Aš esu teisininkė ir uh, bibliotininkė. Aš kalbėsiu labai praktiškai, kalbėsiu taip pat Europeanos e, vardu. Jums tikriausiai yra žinoma, kad ši organizacija archivuoja uh, ir administruoja skaitmininį skaitmininės medžiagos archyvą. Jūs tikriausiai taip pat girdėjot, kad aš taip pat esu Vokietijos nacionalinės bibliotekos generaliniai direktori. Taip pat aš e, esu aukščiausių lygio ekspertų grupės, e, e, kuri rūpinasi skaitmininių bibliotekų reikalais, pirmininkė. Taigi, pirmiausia, norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėt į šį piešinėlį. iš kurio akivaizdu, kad ateityje žmonės e, visko ieškos internete. Tai reiškia, kad mes turime viską perkelti į internetą. Jei to nepadarysime, tuomet e, atsiras 20-ojo amžiaus juodoji skylė. Kodėl 20-ojo amžiaus? Dėl to, kad dažniausiai 20-ojo amžiaus sukurtiems kūriniams e, yra taikomos autorių teisės apsaugos nuostatos. Turime imtis penkių priemonių. Aš nenorėčiau išsamei šiandien apie tai kalbėti. Ir be abejo, šis sąrašas nėra išsamus. Aš daugiausia kalbėsiu apie penktąją mūsų darbo, penktąją mūsų darbo barą, tai yra apie nežinomų autorių kūrinius. Jūs jau girdėjote apie kolektyvinės licencijas ir mes žinome, kad Norvegijoje uh, Šios licencijos yra išduodamos ir sistema puikiai veikia. Tačiau tai yra sistema, kuri pasiteisino kol kas tik tai Norvegijoje. Ir dėja, kitos šalis negalėjo pasinaudoti Norvegijos patirtimi. Vokietijoje mes pradėjome gyvendinti projektą. kuris buvo parinktas bendradarbiaujant uh, uh, leidėjams, bibliotekų atstovams. bei uh, autorių teisų apsaugos atstovams. Ir šio projekto tikslas yra pirmiausia identifikuoti, nustatyti autori, kūrinių autorystę ir nustatyti, kaip galima būtų rinkti autorinį mokestį, iš kurio, ga, e, kurį po to galima būtų pervesti autoriams, kai tokie bus nustatyti. Pirmiausia, nežinoma autorių kūrinių srityje mums reikia aiškių definicijų, aiškių apibrėžimų, kas yra nežinomas autorius, kas yra nežinoma autorių kūrinys ir taip toliau. Toliau mums reikia ir teisinio aiškumo. Skaitmeninės bibliotekos nėra nacionalinės, jos negali tokios būti pagal savo pobūdį, jos yra globalios. Toliau mums reikia techninių priemonių, ir duomenų bazių. Taip pat turime pritraukti ir kitas suinteresuotas šalis, kadangi privalome su uh, visais suinteresuotais subjektais bendradarbiauti. Ir toliau mums reikia nacionalinės vyriausybės ir ES modernizuotų autorių teisę reglamentuojančius teisės aktus. Dar kartą galiu pakartoti, kad mums reikia teisinio aiškumo, bent jau Europoje. Be teisinio aiškumo mes negalėsime užtikrinti prieigą prie mūsų paveldo visiems. Dėkuoju uždėmesi. Perėsime prie ponios Tarja Koskinen Olsen. Ji yra tartotinės atgaminimo teisų organizacijų federacijos IFRO garbės pirmininkė. Žodis jums. Dėkuoju pirmininkė, iš tikrųjų man malonu IFRO autorių bei uh, leidėjų vardu pasakyti šiame seminare. Problemos, dėl kurių mūsų klausė pasakyti Savo nuomonę yra štai kokios. Kokie yra sprendimai valstybėse narėse, kokiu reikia elementų, kad tie sprendimai veiktų, ar reikia europinio reglamentavimo ir jeigu taip, tai kokio. Visų pirma, mes turime užtikrinti, kad prie kūrinių, kurių autoriai nežinomi, prie vadinamųjų kūrinių našlaičių turėtų būti tinkama prieiga. Čia mums nieko naujo išrasti nereikia. 2006-2008 metais šitoje srityje nemažai nuveikta. Mes draugė su visais suinteresuotas, e, suinteresuotaisiais e, šal, e, asmenėmis esame aptarę, o ko reikia, kad galima būtų kurti skaitmeninės bibliotekas. Ir atsakymas buvo paprastas - gerbti teises ir užtikrinti veiklos teisinį užtikrintumą. Mums reikia surasti, kas galėtų kalbėti tų nežinomų autorių vardu. Mes manome, kad teisų turėtojai, kurie atstovaujami autorinių teisų agentūrų geriausiai jaučiasi apginti. Kalbant apie kitus galimus sprendimus valstybėse narėse, tokių sprendimų yra nemažai. Yra teisė kūrinių sprendimų, girdėjome apie šiaurės šalių sprendimą, apie išplėstinės kolektyvinės licencijas. Ir turime 2008 metų Danijos pasiūlytą sprendimą. Yra Jungtinės karalystės sprendimas, kur licenzijų mechanizmas gali būti išplėstas ir e, pritaikytas ginti nežinomų autorių kūrinius yra Vengrijos sprendimai, gali būti ir Kanados sprendimas, kur te, autorinį teisę agentūra gali išduoti išplėstinę licenciją. Kaip kolegė ką tik paminėjo, Norvegijoje yra susitarimas su uh, tarp nacionalinės uh, bibliotekos ir autorių teisių agentūros dėl tų išplėstinių licencijų. Kolegė iš Prancūzijos taip pat kalbės apie tai. Prancūzijoje yra kolektyviniai susitarimai su penkiomis autorių teisės ginančiomis organizacijomis. Niderlanduose yra kolektyvinis susitarimas su praktiškai e, visomis e, autorinių teisių administravimo organizacijomis. Ir žinoma, yra vokiškoji sistema, kur e, nacionalinė biblioteka, leidėjai ir autorių teisų agentūros tarpusavėje bendradarbiauja. Taigi, kurie iš tų sprendimų geriausiai veikia? Viskas, kas veikia Europoje šiandieną, remiasi licenzijavimo mechanizmu. Kokie yra pagrindiniai elementai, kai kalbame apie nežinomą autorių e, kūrinius. Visų pirma, reikia tinkamai ieškoti autorių. 2008 metais 27 organizacijos atstovaujančios kultūrinėms organizacijoms ir e, teisių gynėjams pasirašė sustarimą šiuo, e, dėl šios problemos. Teisinis užtikrintumas. Turime spręsti šią problemą ir kai kalbame apie teisę pasinaudoti e, teisėmis ir kai kalbame apie kultūrinės institucijas. Organizacija, kuri suteikia teisę naudotis kūriniu, turėtų kalbėti ne vien apie tuos kūrinius, kurių autoriai yra žinomi, bet ir apie tuos kurių autoriai yra nežinomi. Mums reikia, kad tokiais atvejais tie, kurie gauna licenciją, tai yra kultūrinės institucijos, kurie gauna licenciją naudotis tais kūriniais, būtų atleisti nuo galimos atsakomybės, jeigu autoriai atsiranda. Kalbant apie, apie europinio lygio sprendimą, Galima pasirinkti iš didelės nacionalinių sprendimų įvairovės, bet visi turi atitikti paprastus kriterijus e, - teisinį užtikrintumą, tinkamą autorių paieškos mechanizmą ir a, e, teisių abipusi pripažinimą. Dabar Mums reikia praktikoje išbandyti tai, ką e, Europos komisija siūlo šioje srityje. Kalbu apie vadinamąją Arrow sistemą. Dar labiau reikia, kad nacionaliniai sprendimai valstybėse narėse būtų abipusiai pripažįstami. Čia mums reikia suderinamų sistemų. Turime užtikrinti, kad e, sistema, kuri veikia Vokietijoje, pripažintų suomiškąją sistemą. Tik tai tada tie sprendimai bus pripažįstami skirtingose valstybėse. Abipusis pripažinimas žinoma, remiasi tuo, kad turi būti priimtini nacionaliniai sprendimai, kad būtų remiamasi egzistuojančiomis gairėmis ir apibrėžimais. Ir čia būtina bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis. Mes sakytume, kad reiktų pradėti nuo licenzijavimo ir užtikrinti bendradarbiavimą Mes turime surasti mechanizmus, kaip apginti nuo civilinės ir baudžiamos atsakomybės tais atvejais, kai kūriniai naudojami be autorių žinos. Ačiū labai. Dabar žodis Antuanui Obertui, Europos autorių teisų politikos konsiliumo Google nariai. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui ir pirmininkaujančiai Švedijai už šį puikų seminarą. Noriu padėkoti, kad Google atstovai taip pat pakviesti į šį renginį. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, mes e, džiaugiamės, kad komisija iškėlė skaitmeninimo ES problemą. Yra keletas temų, kurias norėčiau paminėti. Kai kas jau buvo pasakyta, pirmiausia, nežinomų autorių kūrinių problema. Tai nėra nauja problema, tačiau skaitmeninimo akivaizdoje ji tapo aktualesnė. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip skaitmeninimas gali pake, padidinti autorių teisų e, vertę. Taip pat kalbėsiu apie tokius projektus kaip AROV, apie kuriuos kalbėjo ir ponia Koskinen Olsen. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie tuos sprendimus, kuriuos mes siūlome sprendžiant skaitmeninimo problemą ir siekiant, kad e, būtų tinkamiau naudojamos sąnaudos. Pirmiausia, kokia skaitmeninimo nauda? Skaitmeninimas tiek autorių teisėm, teisų turėtojams, tiek naudotojams e, suteikia daug naudos. Ypatingai svarbus skaitmeninimas yra bibliotekoms, jis suteikia naują gyvybę seniems koriniams, taip pat e, suteikia galimybę um, teisų turėtojams naudoti savo teisėmis. Tilmanas Liuder jau kalbėjo tą temą, kad autorių teisės yra taikomos kūriniui tol, kol autorius gyvas ir 70 metų po jo mirties. Yra daug knygų, kurios yra išleidžiamos tik vienu tiražu, tačiau vėliau jos yra naudojamos e, kitomis formomis. Tačiau kartais kūriniai tiesiog dinksta ir jų prieiga tampa labai sudėtinga. Vienas svarbiausių faktorių yra ribota vieta knygų lentynose. Ir skaitmeninimo nauda ir yra ta, kad mes tos problemos tarsi netenkame, užtenka vietos visiems kūriniams, juos skaitmeninant. Taip pat tokiu būdu sukūriamos naujos galimybės naudotis autorių teisėmis autoriams. Naudotojams taip pat skaitmenimas teikia didelę naudą, ne tik ieškant tam tikrų kūrinių, tačiau ir palengvinant prieigą. Taigi, e, nežinomų autorių kūrinių problema yra aktuali, ją reikia spręsti, reikia ieškoti, kaip efektyviausia galėtume ją išspręsti. Pirmiausia, reikėtų pasiekti, kad teisinio užtikrintumo kaina e, būtų įkandama ir nebūtų per didelė. Taip pat reikia jas sudaryti ir tam tikrus skatinimo mechanizmus skaitmeninimui. Kuo daugiau kūrinių bus skaitmeninama, tuo sudėtingiau kai kuriais atvejais bus atsekti kūrinių autorystę. Jau buvo kalbama apie senus kūrinius, e, kurie komercinė prasme nėra patrauklus. Tokiais atvejais ypatingai sunku nustatyti autorystę. Ir e, su tuo susijusi ir vėliau autorių teisų taikymo problema. Kai kuriais atvejais autorių teisėmis naudotis neįmanoma, todėl reikia sukurti paskatų sistemą, kad skaitmeninant kūrinius būtų gerbiamos ir autorių teisės. Taigi, ko reikia, kad ši, šis procesas veiktų gerai? Pirmiausia, jis turi būti efektyvus, uh, reikia, kad jo komercinė vertė būtų gan aukšta, taip pat reikia ir tinkamų teisinių sprendimo būdų. Pereisiu prie nežinomų autorių kūrinių problemas. Ši problema nėra tik paieškos ar autorystės nustatymo problema. Dažnai yra taip, kad autorystės nustatymas yra gan brangus ir kai kuriais atvejais labai sunku nustatyti nežinomų autorių kūrinių autorystę. Tačiau naudojantis dabartinėmis technologijomis galima paprasčiau rasti kūrinio autorių. Yra nus, sukurtos automatinės paieškos sistemos, kurios yra veiksmingos ir nebrangios. Patys autorių, turė, autorių teisų turėtojai taip pat turėtų būti suinteresuoti, kad um, jų kūriniams būtų teikiama tinkama teisinė apsauga. Nebejotina, mes turime rasti būdą, kaip teikti tinkamą teisinę apsaugą nežinomų autorių kūriniams. Aš kalbėjau apie kolektyvinės licencijas, buvo kalbėta apie Kanados patirtį, apie JAV patirtį, kai numatytos tam tikros išimtys naudotis nežinomų autorių kūriniais. Europoje yra naudojamas licencijavimo sistema. Galima būtų numatyti tokią sistemą, kai licencijos yra teikiamos ne e, komerciniai panaudai kūrinių. Google galvoja, kad e, sprendžiant nežinomų autorių kūrinių problemą ypatingai svarbu užtikrinti e, teisinį tikrumą, kad e, šiais kūriniais nebūtų galima naudotis pažeidžiant teisės aktus. Reikėtų sukurti tokią sistemą, kuri būtų ir paprasta, ir nebrangi, nes priešingų atveju tokia sistema tiesiog neveiks. Mes manoma, kad reikėtų nustatyti tinkamą kompensavimo sistemą autoriams, kurių kūriniais yra naudojamasi komercinę prasme. Reikia numatyti kompensavimo sistemą, kai autorystė nustatoma tik vėliau. E, šią temą, šią temą taip pat kalbėjo Tilmanas Liuder. Reikia sukurti tokią sistemą, kuri būtų saugi, reikėtų užtikrinti, kad jie nebūtų piknaudžiaujama. Taip pat reikia užtikrinti, kad ši sistema veiks tinkamai, kad teikiamos paslaugos veiks nuolat. Nežinomų autorių kūrinių problema yra iššūkis įvairioms institucijoms, o šiandienos diskusijos yra labai svarbios ieškančios problemos sprendimų būdų ateityje. Ačiū labai. Dabar perėsime prie Jean-François de Barno. Jis yra audiovizualinio instituto INA Prancūzijoje direktorius. Man yra skirtas 8 minutės. Teisingai. Aš kalbėsiu prancūziškai, taigi kai kam gali prireikti ausinių. Daugiau nei milijonas kūrinių šiuo metu yra mūsų archyvose. Mes atstovaujame e, Prancūzijos vyriausybei ir jos vardu kūrėme didžiulį įvairiausių kūrinių archyvą. Be viso ko mes turime užtikrinti prieigą prie šio archyvo. Jau 60 metų mes dirbame ir be abejo puikiai žinome apie nežinomų, kūrinių, nežinomų autorių kūrinių problemą. Dažniausiai mes kalbame apie nežinomų autorių teisės o ne apie nežinomų autorių kūrinius. Taigi, ką daryti su tokiais kūriniais, ką daryti su nežinomų autorių teisėmis? Mes sudarome kolektyvinius susitarimus, kurie apima visus suinteresuotus subjektus. Didžioji dalis šių susitarimų buvo sudaryta 2005-2008 metais. Mes taip pat bendradarbiaujame ir su komisijos darbo grupe, kuri rūpinasi nežinomų autorių kūriniais. Beje, ši darbo grupė buvo įsteigta Prancūzijoje. literatūros kūrinių apsaugos e, departamentas Prancūzijoje įsteigė panašią darbo grupę, kuri bendradarbiauja su komisijos darbo grupė. Jie buvo kalbėta apie tai, kad mes turime pasinaudoti e, turimais teisės aktais. Tais atvejais, kai mes turime kūrinį, kurio autorius yra nežinomas, tuomet uh, Kreipėmės į teismą ir teismas nustatyta tvarka bando nustatyti šių kūrinio autorystę. Taigi tai štai toks yra mūsų siūlymas spręsti šią problemą, kurią mes didžiuojamės beje. Taigi mes sudarome sutartis su visais teisų turėtojais. Daug kas priklauso be abejo apie tai, apie kokį kūrinį kalbame. Mes turime kelias kategorijos. Tai yra autoriai, tai yra asmenys, kurie sukūrė originalų kūrinį. Kartais e, sutartys nėra pasirašomos raštu. Tai yra e, susitarimai, kurie sudaromi ir žodžiu su autoriais. 1993 Septintaisiais metais buvo nuspręsta, kad mes turime pasirašyti kolektyvinės sutartis su autorių teisų agentūromis. Šiuose susitarimuose yra numatyta, kaip galima naudoti kūrinį. už kūrinių naudojimą ima, yra įmamas tam tikras mokestis, kuris yra nustatomas atsižvelgiant į tai, kiek tas kūrinys yra naudojamas. Aš kalbu apie tuos kūrinius, kurie yra mūsų archyve ir kurių autorystė yra nežinoma. Be to mes turime ir susitarimus su žurnalistais. Tai yra savotiškas e, e, autorių teisų ir e, kolektyvinių susitarimų derinys. Prancūzija yra atskira organizacija, kuri rūpinasi žurnalistų teisėmis. Ir tais atvejais, kai akivaizdu, kad koks nors kūrinys buvo sukurtas žurnalisto, tuomet būtent ši organizacija bando nustatyti to kūrinio autorystę. Yra dar viena autorių turi, teisų turėtojų kategorija. Tai yra televizijos laidų kūrėjai ir produceriai. Tai dažniausiai yra samdomi darbuotojai, kurie vienaip ir kitaip prisideda prie kūrinio. Tokios kolektyvinės, kolektyvinės sutartys yra rengiamos atsižvelgiant, atsižvelgiant į kiekvienos kūrinių kategorijos ypatumus. Kai tokios sutartys yra sudaromos e, dėl kūrinių, kurių autorystė yra nežinoma, tuomet mūsų e, garso ir vaizdo institutas e, tam tikroje sąskaitoje, depozitinėje sąskaitoje laiko tam tikrą pinigų sumą - 30 metų. Ir ši suma yra skirta autoriui, jei toks galiausiai bus nustatytas. Mes savo archyvę turime nemažai kūrinių, kurie pateko į mūsų archyvą labai seniai. Ir e, ne, visa, ne visi šių kūrinių autoriai buvo mums žinomi. Todėl 2008 metais mes sudarėme susitarimą su viena organizacija, kuri vienė 50 tūkstančių autorių e, teisų turėtojų. Autoris privalo savo darbą, savo kūrinį registruoti, autorių, registruoti autorių organizacijoje. Ir tuomet jis gali teikti e, prašymą atlyginti jam už kūrinio naudojimą. Yra ir dar viena kategorija, tai yra pavyzdžiui laidų kuriejai, e, atlikėjai. Ir šiai kategorijai reikia sukurti, surasti atskirą e, sprendimą. Kaip minėjau, mes dirbame jau 60 metų. Ir atlikėjai dirba pagal darbo sutartis. Ir tuomet e, gali kilti klausimas, jie, ar jie yra iš tikrųjų kūrinio autoriai, nes jiems už, pagal darbo sutartį jau yra mokamas atlyginimas už dalyvavimą e, kuriant e, kokią nors laidą. Taigi mes nusprendėme, kad atlikėjus reikia suskirstyti į tris kategorijas. Taigi pirmiausia, tai yra televizijos laidų kūrėjai bei atlikėjai dalyvaujantis e, televizijos laidose. Ir be abejo, ir televizijos laidos gali būti kūriniai našlaičiai. Ir tuomet, kai mes negalime nustatyti autorystės, tuomet mes surenkame lėšas į rezervą, kurį administruoja mūsų institutas. Ir tos lėšos yra laikomos tam, kad ateityje, jeigu paaiškės ir bus nustatyti kokį nors kūrinio, tai yra televizijos laidos autorystė, tuomet mes galėsime atlyginti jos autoriui. Mes neturime sprendimo, kuris tiktų visiems. Mūsų sistema yra gan lanksti. Mes darėjomės su atlikėjų asociacija ir kartu parengėme susitarimų formas. Be abejo, šie susitarimai atsižvelgia į Prancūzijoje galiojančius įstatymus. Tai yra pirmiausia autorių teisų įstatymas ir į jo, ypatingai jo 43 straipsnį. Kadangi mes teikiame viešasias, viešasias paslaugas, mes stengiamės apsaugoti uh, visų, visus autorių teisų turėtojus ir teikti savo paslaugas kuo geriau. Ačiū labai. Dabar pakviesime Pirjo Hidenma, kuri yra Europos rašytojų kongreso pirmininkė. Ačiū už šią galimybę. Tų kūrinių našlaičio apibrėžimas yra labai žinomas, bet tarp apibrėžimo ir teorijų yra nemažai klaustukų. Nežinome, kiek tokių kūrinių yra ir kokių tipų našlaitystė pasaulyje iš vis egzistuoja. Žinoma, jeigu kalbama apie tai, kad autorių teisės reikia ginti, tai tokie kūriniai neturi, būtų, neturi būti išimtimi. Visų pirma, e, turime užkirsti kelią, kad kūriniai nebūtų be autorystės. Ypač, e, kai galvojame apie jų e, skaitmenizavimą. Čia reikia labai aiškios sistemos. Reikalas tas, kad e, dažnai galima įvardinti, surasti e, kūrinio autorių, bet jame gana dažnai neatsispindi vertėjo pavardė. Vis tik, nepaisant sąžiningos paieškos, išliks dar kūrinių, kurių autoriai nežinomi. Ir reikia galvoti apie tai, kaip juos, kaip jų teisės apsaugoti. Antra, mums reikalingos procedūros, kurias užtikrintų, kad tokio kūrinio panaudojimas yra teisiškas. Jeigu yra išimčių, tai komplikuoja sistemą ir tokias išimtis autorių teisių apsaugoje siunčia neteisingą signalą vartotojams. Trečia, kūriniai našlaičiai neturi būti išimtimi, jie turi būti traktuojami taip pat kaip ir kiti kūriniai. Ketvirta, turi būti nustatyti sąžiningos paieškos kriterijai, turi būti smulkmeniškos gairės e, Europos skaitmeninės bibliotekos darbo dokumentuose ir e, tie, e, tos gairės turėtų tapti rimtomis priemonėmis. Kitas dalykas, reikia atitinkamų duomenų, bazių ir gerų bendradarbiavimo su kitomis šalimis, siekant surasti tokių kūrinių autorius. Tai didelis darbas ir reikia realistinių planų, kaip mums visą tą darbą organizuoti. Šešta. Šiaurės šalių ir kitų šalių patirtis parodė, kad e, išplėstinės kolektyvinės licencijos yra tinkamas būdas licencijuojant e, tiek e, tų kūrinių, kurių autoriai žinomi, ir tų, kurių autoriai nežinomi, panaudojimą. Buvo jau minėta, kad kartais autorinių teisų agentūros nėra suinteresuotos ieškoti autorių, uh, nes tokiu būdu e, jos pasilieka savo daugiau pinigų. Tačiau jeigu uh, tą darbą kontroliuotų valstybės institucija, ministerija, uh, šitą problemą galima būtų išspręsti. Taigi nėra priežasčių, kodėl negalima būtų tokią sistemą naudoti. Na ir septintas mano pastebėjimas Atlyginimas autoriams gali būti skirstamas ar individualiai, ar kolektyviai. Šiaurės šalise kitose e, valstybėse egzistuoja įvairių sistemų. Žinoma, kūrinių našlaičių autoriams atlyginimas kelia tam tikrų problemų. Bet reikėtų mums vis tik e, apsispręsti, kaip tie pinigai yra panaudojami bendrajai literatūriniai kultūrai užtikrinti. vienu ar kitu atveju ir e, kūrinių vartotojai ir autoriai turėtų suprasti ir įsisamoninti, kad egzistuojanti sistema privalo būti sąžininga ir teisinga. Ačiū labai, ponia Hidenma. Dabar paskutinis ekspertas, ponas Mihaly Fiskor, tikiuosi ištariau teisingai, Vengrijos patentų biuro pirmininko pavaduotojas. Žodis jums. Thank you very much. Uh, let me assure you that you have pronounced my name. Uh... Dėkuoju. Jūs visiškai teisingai ištarėte mano pavardę, o taip daryti nėra lengva, aš suprantu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui ir pirmininkaujančiai valstybei už kvietimą atvykti į Europos parlamentą. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie Vengrijos teisės aktus skirtus e, nežinomų autorių kūriniams. Šiuo metu atro, panašu, kad Vengrija yra vienintelė ES valstybė narė, kuri yra numačius e, e, dviejų tipų sprendimus. Be išplėstinių kolektyvinių licencijų mes turime ir uh, dar vieną licencijų tipą. Šios licencijų yra skiriamos e, e, visi, visiems kūriniams, kurie nepatenka į įprastinį apibrėžimą, kuriems nėra taikomos kitos nuostatos. Mūsų sistema pradėjo galutinai veikti 2009 m. gegužės mėnesį. Vengrijos patentavimo e, agentūra yra atsakinga už šios naujos sistemos įgyvendinimą. Ir mes rūpinamės tiek pramoninė, tiek e, e, pramoninės nusavybės teisėmis bei autorių teisėmis. Išduodami licencijas mes dirbame taip. Mes turime tas pačias kūrinių kategorijas, kaip ir e, komisijos bei kitų ES institucijų dokumentuose nu, e, apibrieštos kategorijos. Autorių teisų organizacijos teikia licencijas ir nežinomų kūrinių, autorių kūrinių naudojimui. Bet be abejo reikia įrodyti, kad buvo imtasi visų įmanomų pastangų siekiant nustatyti kūrinio autorystę. Dabar teisė visuomeniai susipažinti su šiais kūriniais. Mes manome, kad tokių šioje srityje išplėstinės e, kolektyvinės licencijos nepasiteisina. Todėl mes taikome atlikėjams e, taikomas nuostatas. Be abejo, turime taikyti atskirus kriterijus kiekvienam sektoriui. Tai, kad e, būtina atlikti e, pa, autoriaus paiešką, yra akivaizdu ir mes reikalavome patvirtinti tai dokumentais. Licencija naudoti nežinoma autoriaus kūrinį, išduodama neilgesniam nei penkerių metų laikotarpiu ir jį, ir jį galioja tik Vengrijoje. Jos negalime perduoti kitam naudojimui. Už licenciją yra mokamas e, mokestis, kurį renka e, Vengrijos patentavimo agentūra. Ir jei kas nors užginčys, uh, už licenciją įmom, įmama suma, tuomet ši, šis atvejs, tokia byla bus, tas ginčas bus sprendžiamas teisme. Mes taip pat turime ir nežinomų, kūrinių, nežinomų autorių kūrinių registrą, kurį administruojame. imamas mokestis e, nėra laikomas depozitinėje sąskaitoje tais atvejais, kai e, kūrinys yra naudojamas visuomeniniais tikslais. Naujoji licencijavimo e, schema įsigaliojo 2009 m. gegužės 16 d. ir nuo to laiko uh, Mes gavome tik tai du prašymus ir iki šiol neišdavėme kol kas, ne vieno, kol kas dar ne vienos licencijos. Be abejo, nuolatos gauname prašymų paaiškinti, kaip veikia ši naujoji sistema. Kad ir e, nepasinto, kad mes suteikėme atsakymus visus pateiktus klausimus, prašymų suteikti licenciją kol kas dar e, negavome daug. Nu, mes taip aiškiname tuo, kad ši sistema yra nauja. Gali būti ir taip, kad e, administracinis mokestis, kuris yra imamas už e, prašymo pateikimą, taip pat atbaido galimus e, asmenys, kurie galėtų norėti gauti tokią licenciją. Bet to suprantame, kad, kad tam, kad būtų įrodyta, jog buvo siekta nustatyti kūrinio autorystę, reikia skirti daug pinigų ir laiko. Pagal Vengrijos autorių, teisės, autorių teisų įstatymą, autorių teisų apsaug, nežinomų kūrinių autoriai sudaro tik tai mažą e, visų kūrinių e, dalį. Mes manome, kad išplėstinės kolektyvinės licencijos yra funkcionuojantis e, sprendimas. Ir iš esmės tai yra primtinas sprendimas. Nežinau, autorių kūrinių licencijavimo e, sistema, kuri pradėjo galioti Vengrijoje, yra paranki dėl šių priežasčių. Pirmiausiai garantuoja tai, kad laikomasi yra autorių e, teisų bei atlikėjų e, teisų. Antra, yra užtikrinamas teisinis aiškumas, kuris yra reikalingas galimiems kūrinio naudotojams bei turi plačią taikymo sritį. Kiekvienas, bet tokia, e, pagal šią sistemą yra numatyta, kad, kiekviena, kad kiekvienas sprendimas turėtų būti priimamas atsižvelgiant į kiekvieno atvejo, tai yra kūrinio ypatumus. Be to mes esame nustatę ir sistemą, kuri leistų mums e, nustatyti, kas turi uh, autorių, galimų autorių pirmenybės tvarką. Be abejo, ši sistema nėra tobula. Kartais keliems kūriniams gali būti išduota bendra licencija. Tačiau tai ne, vis tiek ne, e, yra neparanku, kai e, bandoma kūrinius e, skaitmeninti. Be to, pernelik didelės administracinės mokestės, kaip minėjau, gali atbaidyti galimus kūrinių naudotojus. Nežinoma autorių kūrinių registras niekada nebus išsamus. Ir galiausiai iš tikrųjų nėra aišku, kiek Vengrijos surastas sprendimas atitiks e, Europoje kūriamą modelį. Bet vienaip ir kitaip mes tenksimės, e, e, kad būtų užtikrintas įvairių sistemų abipusiškumas. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti visiems ekspertams, kad jie laikėsi disciplinos, kalbėjo tik aštuonias minutės. Ir tokiu būdu mes vėl pasivijame savo grafiką, nuo kurio atsilikome. Dabar noriu paklausti, ar kas nors norėtų paklausti. Niemand? Niekas. Tada aš paklausiu. Mano klausimas susijęs su tyrimų veikla, kai stengiamasi nustatyti, kas yra tas kūrinio našlaičio tėvas, ypač kai autorystė ieškoma per internetą. Jūs kalbėjote apie ir ten internetinius nežinomų autorių kūrinių registrus. Man būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų patirtis. Ir kreipiuosi į visus ekspertus, aišku, pirmiausia į poną Fiskor ir ponę Hidenma kokių žingsnių jūs imatės norėdami nustatyti autorystę. Ir um, ponė Lichtenberg e, taip pat norėjo užduoti klausimą. Gal galite pasakyti, e, kokia sėkmė lydi tokią autorių paiešką? Gal galėtumėte įvardinti konkrečius procentus? Buvo minėta keletą skaičių, tačiau man sunku susidaryti bendrą įspūdį. Dar vienas klausimas. Kokia nežinomų autorių kūrinių svarba? Aš kažkur skaičiau, kad 30 procentų visų kūrinių yra nežinomų autorių kūriniai. Gal galėtumėte pateikti ir statistinių duomenų, kiek tų nežinomų autorių kūrinių yra? Pirmiausia, žodis poniai Nigerman, o tada ponui Fiskor. Pirmas klausimas buvo, o kokį vaidmenį internetas gali suvaidinti ieškant kūrinių autorių. Na, tai didelė dalimi priklauso nuo to, kokio, kokį kūrinį jūs turite galvoj. Jeigu pereito amžiaus pirmosios uh, pusės kūrinį bandote uh, įvardinti, tai tada internetas vargu ar jums labai padės teks jums ieškoti knygose, spausdintame žodyje tokių autorių. Vokietijoje mes paprastai stengiamės ieškoti e, per leidėjus. Jeigu apie 20-ojo amžiaus pirmąją pusę kalbame, tai žinome, kad e, mes e, netaip jau sunkiai galime pasiremti e, leidėjų duomenimis. Nors, e, aišku, daug dar e, medžiagos yra ir mažesniuose dokumentuose, stalčiuose. Labai man norėtųsi kaip nors kuo greičiau suskaitmeninti tą didžiulę duomenų bazę. Dabar e, kitas jūsų klausimas, o kokį procentą sudaro e, tokie kūriniai, kurių autoriai nežinomi, kokį vaidmenį jie vaidina visuomenėje. Vėlgi e, reikia grįžti prie klausimo, kas yra tas kūrinys našlaitis. Pavyzdžiui, mano bibliotekoje mes turime gal 95 procentus, kurie yra ginami autorių teisių, nes jie yra atsiradę po 1912 metų. Tokiu atveju mes ieškome, kam priklauso autorių teisės. Bet reikalas tas, kad pagal uh, Vokietijos įstatymas po 1966 metų nebėra teisės juos skaitmeninti. Problema ta, kad aš e, nebežinau jau kartais, kas buvo tų kūrinių autoriai. Jų statusas tampa nebeaiškus. Ar tai visiški našlaičiai, ar pusiau našlaičiai. Ir aš e, pasakyčiau, kad jeigu jūs e, griežtai į tai žiūrite, procentas bus mažesnis. Jeigu plačiau apibrėžėte kūrinį našlaitį, galite kalbėti maždaug apie 40 procentų. Taigi, nuo apibrėžimo, kas yra kūrinys našlaitis, kas yra sąžininga ir išsami paieška, priklauso ir tie procentai. Ačiū labai. Ponas Fiskar, ar jūs norėtumėte papildyti? Prašom. Um, thank you very much. Uh... Dėkoju. Pirmiausia, pabandysiu sureaguoti jūsų klausimą apie interneto vaidmenį, ypač atliekant uh, kūrinių autorių paiešką. Pagal mūsų įstatymus yra neišimtinis priemonių sąrašas, kurių reikia imtis atliekant e, tokią paiešką, sąžiningą paiešką. Tos priemonės yra išvardintos, surašytos į sąrašą ir viena iš jų yra paieška duomenų bazėse, kurios yra prieinamos internete. Taigi paieška internete yra minima tarp priemonių, kurios naudojamos uh, atliekant e, išsame paiešką. Kaip savo pasisakymę minėjau, mūsų sukaupta patirtis yra dar gana ribota. Mes esame gavę tik porą paraiškų išduoti licencijas panaudoti kūrinius našlaičius. Ir e, ko gero, e, ponas Liudorfas teisus, kai jisai sako, kad galbūt uh, kūrinių našlaičių iš vis nėra kaip tokių. E, čia viskas priklauso nuo, nuo laiko. Na, bet e, kalbant apie tokių kūrinių procentą, kuris egzistuoja apskritai, tai e, Britų biblioteka British Library nurodo 40 procentų. Kiti vertinimai E, irgi e, kalba apie ženklų e, tokių kūrinių skaičių arba ženklę tokių kūrinių proporciją. Yes, thank you. Uh, I would like to say something about the 40% uh, that. Dėl tų 40 procentų, <laughs> kur tariamai Britų biblioteka sako, esant uh, E, kūrinius našlaičius, bet čia įeina viskas - rankrašiai, privatus laiškai, e, visokie dovanojimo raštai ir taip toliau. E, kitaip sakant, neturėtume galvoti, kad 40 procentų knygų yra kūriniai našlaičiai. Įvairiausių, įvairialypių kūrinių 40 procentų galbūt yra tokie, kurių autoriai yra nežinomi. Taigi, akivaizdu, kad jeigu yra kažkokie kūriniai, kurie buvo padovanoti bibliotekai, paskui yra kažkur saugomi, galbūt e, labai sunku išsiaiškinti, kas yra jų autoriai ir juos atrasti. Dabar, e, kai egzistuoja internetas ir e, technologijos, apie kurias aš kalbėjau, anksčiau kalbėjau, atsiranda galimybė minimalizuoti kūrinių našlaičių ateityje. Na, o kai kalbama apie archyvus, audiovizualinius, e, transliacijos, archyvus ir taip toliau, Tai e, iš tikrųjų yra nemenka dalis kūrinių našlaičių arba pusiau našlaičių, kai, tarkime, žinoma, kas pastatė filmą, bet nebūtinai visi, kurie prisidėjo prie to filmo pastatymo. Dabar, kai kalbame apie internetą ir kiek jis gali prisidėti prie tos klausimo sprendimo, mūsų e, dokumento 33 puslapį yra daroma nuoroda į JAV parengtą ataskaitą. Čia kalbama apie konkretų atvejį, kai ponas Heivardas, kuris mirė 79 metais ir kai kažkas norėjo panaudoti jo molekulinės iliustracijos istoriją, tai greitai susirado jo E, žmoną, kuri e, mirė 83 metais, perdavė teisės sunėnams ir dukterėčiams ir po keletos minučių internete žmogus, kuris ieškojo galimybės pasinaudoti šiuo kūriniu, surado, kam tos teisės priklauso. Tai labai gerai pademonstruoja, kaip galima pasinaudoti internetu greitai surandant kūrinių autorius. Panas Elstrom. Dėkoju visų pirma, dėkoju visiems prelegentams už tai, kad atvyko, e, kaip dauguma jų ir sakė. E, dauguma kūrinių, 20 amžiaus kūrinių yra vis dar uždaryti ir neprieinami, sunku prie jų prieiti ir tai yra labai blogai. Ir man atrodo, kad sprendimas yra čia pat. Turime, aišku, įsiklausyti, įsiklausyti į tai, ką sako biblioteko, šiaip ar taip tai institucijos, kurios egzistuoja šimtus metų. Jų tikslas yra išlaikyti mūsų kultūrinį paveldą, kad jis būtų prieinamas. E, ponas Liūder kalbėjo apie tai, kad e, Bibliotekoms e, parankesnis būdas e, būtų įstatyminės išimtys, aš tą labai gerai suprantu, buvo taip pat pabrėžta, kaip svarbu tinkamai apibrėžti kūrinius našlaičius, kas jie yra ir ką reiškia e, visapimanti ar nuosekli paieška. Būtina tai padaryti, jeigu kalbame apie e, darbus, kurie buvo išleisti e, daugiau negu kad prieš penkis ar dešimt metų, e, autorių turėtojai turėtų turėti užsiregistruoti, jeigu jie nori gauti atlyginimą už tų kūrinių panaudojimą. Čia mes kalbame apie atlikėjus, autorius ir taip toliau. Ir jie šią prasme patenka į tam tikro verslininko statusą ir tai atitinka tai, e, tuos reikalavimus, kuriuos bet kuris verslininkas panašiomis aplinkybėmis turi atitikti. Tad jeigu tokią taisyklę įvestume, sakysime, kad jeigu darbas senesnis kaip 10 metų, tai tada jis, tas kūrinys, turi būti užregistruotas kažkokioj europinėje sistemoje, ERAU ar kitokia, kitokioje, o jeigu jis to nepadaro, tai tada tas darbas tampa laisvai prieinamu ir panaudojimu visiems ir tai išspręstų visas problemas, atsirastų teisinis tikrumas, nes būtų labai lengva atlikti paiešką, pasinaudojant tą, pavyzdžiui, ERAU sistemą. Atlikote, jeigu radote, tai atlikote e, reikiamą paiešką. Jeigu e, nežinomo autoriaus, kūrinio autorius e, kažkada vėliau atsiranda, tai vargu ar e, jis galėtų tada reikalauti pinigų už tą laiką, kai jisai nepasivargino užregistruoti savo kūrinį. Man atrodo, tai būtų visiškai fantastiškas sprendimas, kuris išspręstų visą problemą. Ir e, kuris leistų padaryti pereito amžiaus e, kultūrinį paveldą visiems visiškai prieinamu. Ačiū. Koskinen Olsen. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie šviesą tunelio gale. Kalbėsiu apie ERO, tai yra sistema, kurios pagalba galima bandyti nustatyti nežinomų autorių kūrinių autorystę. Turime 16 partnerių skirtingos ES e, valstybėse narėse. Taigi tai yra visa ES apjungianti sistema ir e, jums nereikia pradėti nuo atskiro naudotojo. Tiesa, tai nėra privalomas registras, tai yra registras skirtas palengvinti nežinomų kūrinių autoristės nustatymo procedūrą ir lengviau išduoti licencijas. Šiame e, registre galime e, ieš, bandyti registruoti ir atskiras licencijas. Taip pat registruojamos ir nulinės licencijos. Jei aš teisingai supratau Vengrijoje veikiančią sistemą, tai mm, mes turėtume kalbėti ne tik apie pinigus, tačiau apie atlygį autoriams, kuriuos reikia nustatyti. Licencijavimas, aišku, būtų viena galimybė, tačiau pati procedūra bent jau man atrodo gan sudėtinga. Mane neramina tai, kad e, kartais e, tie subjektai, kurie turi licenzijas, neturi teisės į kūrinį. Taigi man nelabai aišku, kodėl reikėtų autorių teisų agentūroms mokėti mokestį už naudojimas nežinomų autorių kūriniais. Lichtenberger. Lichtenberger. Genau. Ačiū labai, aš pratęsiu kolegos mintį. Jei jau yra taip, kad kai kurių kūrinių negina konkrečios autorių teisės, nes jie neturi savininko, tai tuomet tos autorių teisės turėtų dingti, jos neturėtų būti tol daugiau taikomos. Man nelabai suprantama, kodėl mes tengiamės pasiekti, kad valstybės turėtų teisę apskritai į visus kūrinius. Manau, kad stengdamiesi sukurti tokią sistemą nesame visiškai teisūs. Galbūt kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybėse narėse nebus atliekama tinkama ekspertizė ir mes negalime teikti, kad viską privalo kontroliuoti valstybinės institucijos. Mane, man ši situacija yra gan abejotina ir aš kai kuriais atvejais, atvejais net kvesionuočiau autorių teisų agentūrų um, taikomas procedūras. Kai kurių dalykų aš tiesiog nesuprantu galima būti įsivaizduoti tokią situaciją, kai kai kurie autoriai samoningai nusprendė nesikreipti į autorių teisų agentūras, prašydami licenzijos, arba galima įsivaizduoti ir tokią situaciją, kai jiems nebuvo suteikta licenzija, o laikantis jūsų pateikiamų principų, um, susidurtume su tokia situacija, kai tarsi autorių teisų agentūros vis tiek imtų mokestį už naudojimas nežinomų autorių kūriniais. Kalbu apie tuos kūrinius, kurių autoriai, sakykime, visai nenorėjo registruoti licencijų. Mes negalime autorių teisų agentūrų padaryti autorių teisų administratoriais. Aš nežinau, čia tikrasis menas ieškoti tokių autorių Ir dar noriu atsiprašyti ir užduoti klausimą, ar yra skirtumas, ar yra registruota, kaip po antrojo pasaulinio karo buvo bandoma nustatyti nežinomų autorių kūrinių autorystę. Tiesiog man įdomu, kaip vyko visa paieška po antrojo pasaulinio karo. Thank you. Get... Dėkui. Noriu tik pasakyti, kad autorių agentūros e, veikia teisėtai, nes e, tokį teisėtumą joms suteikia valstybė. Jie atstovauja žinomų autorių interesams. Ir pačių tokių agentūrų mintis yra suteikti teisėtą prieigą prie a, tų kūrinių. Jeigu a, kūrinys neturi autoriaus, tai tokiu atveju jūs negautumėte teisės naudotis tuo kūriniu teisėtai, legaliai. Taigi iš autoriaus požiūrio taško tai nebūtų E, geras dalykas, jeigu e, tokie kūriniai būtų naudojami be jokio leidimo. Šiuo atveju vieni kūriniai tarsi būtų apsaugoti autorių teisių, o kiti nebūtų. Pirmininkas, mes e, čia Teisės reikalų komitete turėtume laikytis tvarkos. Ir todėl aš siūlau, kad šią pirmąją sesiją užbaigsime po to, kai suteiksime žodį dar trims norintiems pasisakyti. Dėkuoju, pirmininkė. E, dėl, klausimą, e, dėl klausimo apie autorių teisų agentūras. Na, pavyzdžiui, jeigu galvojate apie vaikus našlaičius, kas geriausiai gali apginti jų teisės, tai būtent jų giminaičiai, giminės, lygiai taip pat ir čia. Na, o kalbant apie teisinį užtikrintumą, aš manau, kad kultūrinės institucijos nekarta yra akcentavusios, kaip svarbu joms turėti teisinį užtikrintumą. O kolektyvinės teisų valdymo organizacijos, kurios tinkamai yra prižiūriamas valstybinių institucijų, tikrai yra e, gebančias užtikrinti tas teisės. Nigeman. Dėl autorių teisų agentūrų klausimo, jos nėra tokios senos ir jei kalbame apie e, dešimties metų laikotarpį ar apie kūrinius, kuriems jau 50 ar 80 metų, tai yra kita situacija. Pavyzdžiui, Vokietijoje mes norėtume skaitmeniniu formatu išleisti tuos kūrinius, kurie buvo pirmą kartą išleisti dar nacijų laikais. Tačiau e, šie kūriniai nėra e, registruoti registre. Tač, taigi jūsų mintis Patirtis e, nelabai tinka mūsų atvejui. Ir kitas klausimas, kurias valstybės e, labiau palėtė antrasis pasaulinis karas. Čia vėlgi um, iškyla nežinomų autorių kūrinių problema. Ponas Liuderis kalbėjo apie šią problemą. Iš tiesų daug kas susijęs su pačia apibrieštimi. Mes kalbame apie registrus ir archyvus mažesniuose miesteliuose. Ir tikrai, jei išsamei ieškant, kas ką paveldėjo, kažkada autoristė yra nustatoma. viešosios įstaigos išleidžia mokesčių mokėtojų pinigus ir tai turi būti daroma teisingai. Kai kuriais atvejais gal paieška yra nutraukiama, nes nusprendžiama, kad per brangu ieškoti toliau autorystės. Ačiū labai. Dabar baigėsi pirmoji mūsų posėdžio dalis. Ne, dar ponas Liuderis. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Sunku įsivaizduoti autorių teisų problemos diskutavimą, nekalbant apie autorių teisų agentūras. Mes visada turime kalbėti apie atstovavimo teisę ir garbiai auditorijai noriu pasakyti, kad mes kvietėme kritikuoti Google knygų projektą vien todėl, kad e, tuo atveju nebuvo atstovavimo, tinkamo atstovavimo kūrinių autoriams. Mes turime labai atsargiai nustatyti tam tikras taisyklės, nes JAV buvo pateiktas kolektyvinis ieškinys ir aš labai atsargiai kalbėjo apie kolektyvinės licenzijas, jų išdavimą. Manau, kad turėtų būti labai konkretūs reikalavimai, kad šią procedūrą nebūtų piknaudžiaujama. Ypač suteikiant kolektyvinės licencijas e, nežinomų autorių kūriniams. Kitas dalykas e, - geografinė taikymo sritis ir skirtingos nacionalinės sistemos. Aš galvoju, kad mes e, niekada nesukursime skaitmeninės Europinės bibliotekos, negavę leidimo visoje ES teritorijoje skaitmeninti kūrinius. Ir jei nežinomų autorių kūrinių skaitmeninimas apsiriboja tik Vengrija, Ir jei tik e, Vengrija skaitmenina savo kūrinius Europeanoje, e, tuomet mes prasilenkiame su pačios Europeanos tikslais. Kalbant apie leidimų suteikimą spausdinti nežinomų autorių kūrinius. Turime visada atsižvelgti į kūrinių statusą. Visada suteikdami licenzijas turime pirmiausia išsitikinti, kad paieška buvo išsami. Tuo turi įsitikinti autorių teisų agentūra ir tik tuomet yra būtinas abipusis sutarimas dėl to, kad išsami paieška buvo atlikta ir jei ji nesėkminga, tuomet yra išduodama licencija. Pavyzdžiui, Vengrijoje, jei nebuvo galima nustatyti kūrinio našlaičio tėvo, tuomet toks kūrinys gali būti skaitmeninamas Europeanoje visos kitos ES um, agentūros ar institucijos taip pat turi pripažinti Vengrijoje taikomas procedūras. Nepriklausomai nuo to, kas suteikia licenciją, e, suteikianti agentūra turi atsto, turėti atstovavimo licenciją. Taip pat reikia kiekvieno atveju įrodyti, kad buvo atlikta išsami paieška ir tam buvo būtinybė. Dėkuoju. Dabar galime baigti pirmąją mūsų renginio sesiją ir pereiti prie antrosios dalies. Tai yra prie Europos komisijos darbo siekiant pagerinti asmenų su regos negale prieigą prie spausdinių ir įvairių leidinių. Pirmiausia, žodis sakymas ponui Liuder. Yes, like be... Pane Liuder. Taip, an... šią temą kalbėsiu trumpai. Šis klausimas yra labai svarbus. Mes kalbame apie žmonių turinčių regos e, negalę arba kokią kitą negalę, kuri trūkdo žmonėms aktyviai dalyvauti skaitmeninėje žinių ekonomikoje. Šie asmenys e, daž, e, kenčia nuo re, reiškinio, kurį galima apibūdinti kaip knygų badas, bada. Tik 5 procentai e, knygų yra prieinami žmo, neregiems asmenims prieinamų formatų. Ir tai be abejo trūdo jiems dalyvauti žinių ekonomikoje. Mes uh, parengėme žalę knygą dėl žinių ekonomikos, taip pat surengėme viešasias konsultacijas. Susilaukime nemažai, nemažai, e, nemažos reakcijos į žalę knygą ir ši žalio knyga galiausiai buvo paversta baltąją knygą rengiant šią baltąją knygą, pradėjome dialogą su suinteresuotais subjektais. Tai yra su leidėjais bei su organizacijomis, kurios atstovauja asmenims su regėjimo negale. Bendradarbiai su šiomis organizacijomis siekime išsiaiškinti, kaip mes galėtume palengvinti šių asmenų gyvenimą. Žinome apie kelias iniciatyvas pavyzdžiui, Daisy technologijos taikymas. Šią iniciatyvą pradėjo leidėjai ir jie be abejo išsamei apie tai dar kalbės. Ši iniciatyva yra skirta su įvairių spausdinių leidinių skelbimu neregiams prieinamų formatu. Tai pirmiausia yra skaitmininės knygos, įgarsintos knygos bei informacijos pateikimas kitų formatų. Tokiu, kuris būtų prieinamas e, asmenims, kurie negali skaityti spausdinto teksto. Kartais e, pagalbos priemonės gali būti labai paprastos, tiesiog reikia išspausinti tekstą dėsnių šriftų arba e, ryškesnėmis raidėmis Arba tai gali būti kažkok, e, kažkokios e, naujos technologijos. Tenka tik apgailėstauti, kad e, naujomis technologijomis naudojomės kol kas nepakankamai. Todėl Europos komisija skatina leidėjus savo norų spausdinti leidinius nelegiams prieinamų formatų. Komisija ketina e, pradėti tokią iniciatyvą kitais metais, kai pradės veikti naujoji komisija. Tuomet mes įvertinsime šios iniciatyvos įgyvendinimą ir pagalvosime apie tai, ar galima būtų sukurti papildomų priemonių, kurios padėtų neregiams įsitraukti į žinių ekonomiką. Mes norime sumažinti knygų bado reiškinio mastą Yra ir kitų iniciatyvų ir ponas Keplinger apie tai kalbės. Ši problema aktu, yra aktuali ne vien Europai, bet ir visam pasauliui. Ir todėl intelektinės nusavybės organizacijoje siekiama sprendimo knyga turi būti prieinama visiems prieinamu formatu. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose yra nemažai knygų, kurios yra skelbiamos ypatingų formatų. Pavyzdžiui, tai gali būti įgarsintos knygos. Tačiau tos knygos uh, yra prieinamos tik tai Junktinės Amerikos, valst... Junktinės Amerikos valstijų teritorijoje, bet ne Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui. Mes manome, kad reikia dalytis e, gero, geros praktikos pavyzdžiais. Ir todėl būtina daugiau dėmesio skirti abipusio pripažinimo nuostatoms. Pavyzdžiui, jei e, Švedijoje uh, ypatingų formatų išleidžiamai knygai yra suteikiama naudojimo licencija, tai ji turėtų, būti, ji turėtų galioti ir kitose jurisdikcijose. Taigi, kaip minėjau, jau pradėjome dialogą su interesuotais subjektais ir tikiuosi, kad jo rezultatai bus įdomus ir vertingi. Ir juos vertinę mes e, imsimės tolesnių priemonių. Ačiū labai, ponė Liuderį. Norėčiau pakviesti poną Maikalą Keplinger, kuris yra Pino pasaulinės intelektinės nusavybės organizacijos generalinio direktoriaus atstovas. Jis kalbės apie tarptautinę dimensiją, kaip galima lengviau um, padaryti lengvesnę prieigą um, prie kūrinių regos negalę turintiems žmonėms. Ačiū labai. Mūsų organizacija labai dėkinga, kad galėjome kreiptis į Jūs šiandien. Noriu pradėti dėkodamas pirmininkaujančiai Švedijai ir Teisės reikalų komitetui už tai, kad jie surengė šį seminarą. Pino ėmėsi iniciatyvos e, stengdamasi pagerinti ir supaprastinti prieigą e, žmonėms e, turintiems regos negalę. Todėl numatėme išimtis ir apribojimus, kuriuos įtraukėme į savo sutartis. Naujos technologijos atveria naujas galimybės ir reikia ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp teisinės apsaugos ir e, tinkamos pagarbos autorių teisėms. E, pasaulyje yra apie 314 milijardų žmonių su regos negale. 90 procentų Um, regos negalę turinčių žmonių gyvena besivystančiose valstybėse. Ir mes turime užtikrinti, kad šie regos negalę turintys žmonės turėtų tinkamą ir paprastą prieigą prie kūrinių. Autorių teisų režimas turi būti taip nustatomas, kad jis teigiamai veiktų regos negalę turinčių žmonių situaciją. Reikia stengtis, kad um, kūriniai būtų tinkamo formato, lengvai prieinami ir be apribojimų. Pina ėmėsi įvairių iniciatyvų, stengdamasi supaprastinti um, prieigą prie įvairių kūrinių, regos negalę turintiems žmonėms. Yra kuriami teisiniai režimai, yra sudarinėjami praktinio pobūdžio susitarimai. Suinteresuotojų šalių platforma, kuri prasidėjo 2009 m. sausio mėnesį, sugebėjo pasiekti geros pažangos. Mano kolega ponas Liuderis kalbėjo apie techninius sprendimus, kuriuos parengė ši platforma. Buvo suderintas e, sąrašas e, tų priemonių, kurios turėtų būti taikomos ir besivystančiose valstybėse. Akcentuojamas e, abipusio susitarimo principas kuris turėtų palengvinti regos negalę turintiems žmonėms e, prieigą prie įvairių kūrinių. Kaip jau minėjo, ši platforma yra skirta E, parengti įvairias priemonės, kad regos negalę turintys žmonės galėtų laisvai naudotis įvairiais kūriniais, įskaitant ir skaitmenintais kūriniais. Aleksandrijoje vyko 2009 metų Lapkričio trečią dieną šios platformos šalių susitikimas, kurioje buvo parengti uh, E, įvairūs sprendimai. Mes tampriai bendradarbiaujame su nuolatiniu autorių teisų ir gretutinių teisų komitetu. Gruodžio 10 dieną vyks šio komiteto ir mūsų atstovų susitikimas Ženevoje. Atsiprašau, jis jau vyko 2009 m. gegužės mėnesį. Šiame susitikime dalyvavo ir Brazilijos, Ekvadoro bei kitų valstybių atstovai. Mes rengiame naują pino sutartį. Stengiamės sukurti tarptautinės nuostatas, derindami išimtis ir apribojimus. Sutarties projektas buvo pradėtas renkti, e, stengiantis pagerinti regos negalę turintiems žmonėms e, prieigą prie kūrinių. Mes rėmėmės 48 metų žmogaus teisų deklaracija, taip pat e, žmonių su negale teisių konvencija um, priimta 48 metais. Ypač pramoninės valstybės turi daug daugiau um, praktikos, rengdamos išimtis ir apribojimus šiam sutartims. Per keletą pastarųjų metų autorių teisų sistema pasiekė tinkamos brandos ir dabar jau gali numatyti tam tikras išimtis regos negalę turintiems žmonėms. Mes tengiamės sukurti privalomojo pobūdžio teisinį instrumentą, o darbai vyksta ir toliau stengianti sukurti tarptautinį teisinį pagrindą. Nuolatinis autorių teisų ir gretutinių teisų komitetas posėdžiaus gruodžio mėnesį. Vyks 19 šio komiteto sesija ir į sesijos darbo atvarkę taip pat įtrauktas ir žmonių su regos negale prieigos palengvinimo prie kūrinių klausimas. Pina yra parengusi ir informaciją internete, šią informaciją adresu www.visionip.org gali rasti visi susidomėję. Mes stengiamės, kad būtų atsižvelgta į visų suinteresuotojų šalių poreikius. E, Pina stengiasi supaprastinti regos negalę turintiems žmonėms prieiga prie kūrinių. Dėkoju. Thank you. Thank you. <clears throat> Dėkoju. Toliau norėčiau suteikti žodį Kristoferiui Frendui. Ačiū pirmininkė. Pasaulio neregių sąjunga ir mūsų kolegos Europos neregių sąjungoje norėtų padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai bei Teisės reikalų komitetui už kvietimą dalyvauti šiame seminare skirtame autorių teisėms. Dėkojame Jums už galimybę kalbėti apie tai, kaip galima būtų pagerinti neregių prieigą prie informacijos. Prieigos prie informacijos teisė yra vienas mūsų svarbiausių strateginių prioritetų. Ir nebejoju, kad šiandien mes svariai prisidėsime prie to, kad šį tikslą sėkmingai pasiektume. Pirmininkė, aš esu kiek pasimetęs. Maiklas Keplingeris pasakė, kad pasaulyje gyvena 160 milijonų neregių. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija praeitais metais e, pataisė šį skaičių ir dabar e, paskutinis skaičiavimas pasaulyje e, yra 314 milijonų žmonių turinčių regos negalę. savo gimtajame mieste aš ieškojau knygyno arba bibliotekos, kurioje galima būtų įsigyti arba pasiskolinti gerai žinomą knygą, kurią skaitė ir apie kurią kalbėjo visi mano giminaičiai bei draugai. Ir paaiškėjo, kad šios knygos mes norime, kurias norime skaityti, nėra prieinamos mums prieinam, priimtino formatu nei Europoje, nei JAV, nei kitame pasaulyje. O besivystančiame pasaulyje, ko gero, tik vienas procentas knygų yra, yra prieinama neregiams. Kodėl taip yra? kad pasaulyje yra 314 milijonų žmonių grupė, kuri negali gauti informacijos tuo formatu, kuri, kuris būtų primtinas neregiams. Kodėl taip yra? Dėl to, kad egzistuoja tam, tik, tam tikri stereotipai. Apie mus kalbama kaip apie sudėtingus klientus, kuriems sunku yra ką nors parduoti, Taip yra, mano įsitikinimu, dėl to, kad knygos spausdinamos prieinamų formatų jau po to, kai yra išparduotas e, įprasnis tiražas. Jei leidėjai pažvelgtų į pasaulį realiai atviromis akimis, bei atliktų rinkos e, tyrimus, tuomet jie pamatytų, kad didesnių šriftų spausdinamų knygų bei garsintų knygų reikia ne, žmonė, ne vien žmonėms, kurie turi regos negalę. bet ir pensininkams, kurių nu, skaičius uh, mūsų visuomenėje auga. Ir šiems senyvo amžiaus žmonėms yra kur kas paprasčiau skaityti knygas spausdintas didesnių šriftų arba klausytis įgarsintų knygų. Tam, kad galima būtų realiai sumažinti vadinamojo bado, knygų bado reiškinį, leidėjai turėtų spausdinti kur kas daugiau e, knygas, kur kas didesnių tiražų. Skaityti negalintis e, asmenys nenori labdaros. Mes norime turėti galimybę nueiti į knygyną ir įsigydami knygą mes galėtume prisidėti prie autorinio atlyginimo, kuris yra mokamas autoriui. Esame įsitikinę, kad mums reikia įvairių priemonių. Ponas Keplingeris jau minėjo. kad mes remiame autorių turėtojų teisę reikalauti, kad jų kūriniai būtų spausdinami ir pateikiami visuomeniai visiems priim, įvairiais formatais. Šis projektas yra svarbus mūsų visuomeniai. Jis taip pat skatina ieškoti naujų formatų ir naujų leidimų, kūrinių leidimo technologijų. Kadangi rinkoje vis dar yra per ne, e, nepakankamai įvairių formatų, įvairių formatų leidžiamų kūrinių, leidėjams yra labai patogu paaiškinti tą, e, form, šių formatų e, stygių tuo, kad kol kas nesukurtos yra technologijos. Didžioji dauguma regos negalę turintiems žmonėms prieinamų leidinių yra išleista ne e, leidėjų paslaugomis, bet tų organizacijų, kurios rūpinasi šių asmenų teisėmis pastangomis. Mano kolega kalbės e, Ispanijos neregių organizacijos vardu. Ši organizacija Madride turi tūkstantis, e, šimtus tūkstančių įvairių kūrinių, kurie yra prieinami neregiams. O jų kolegos Argentinoje tu, turi 60 tūkstančių daugiau kūrinių. Ir šios organizacijos e, dalyjasi savo ištekliais 19 e, Latino Amerikos šaly, šalyse. Tačiau labai dažnai nacionalinių jurisdikcijų e, skirtumai trukdo šiam darbui. Pavyzdžiui, Nikaragvės, Panamos, Paragvajaus. Vyriausybės nusprendė kad e, būtina pakartotinai leisti šiuos e, kūrinius prieinamus neregiams pakartotinai savo šalyje. Vietoj to, kad pasinaudotų jau išleistais kūriniais. Skaitytojai Prancūzijoje, Luksemburgė, Belgijoje, Šveicarijoje ir Kanadoje turėtų turėti galimybės dalytis savo turimomis knygomis. Be to, galima būtų teikti pagalbą ir e, prancūziškai kalbančiai Afrikos daliai. Viena labai gerai parduodama vaikiška knyga turėjo būti išleista brailio raštu penkis kartus ir aštuonis kartus išleista, išleistas tos knygos garso įrašas. Dėl to, kad uh, tam, kad ji galėtų būti platinama angliškai kalbančiose šalise. Šio dubliavimuose galima būtų išvengti, o sutaupytas lėšas galima būtų investuoti į naujų kūrinių leidybą. Ypač tais atvejais, kai kūrinio leidėjas, leisdamas pirmąjį tiražą, atsisakė taip daryti. Aš esu įsitikinęs, kad teisės aktais visko neįspręsime. Išvengti knygų bado reiškinio galima būtų pasinaudojant e, rinkos jėgomis ir neturint e, konkrečių normų. Mes manome, kad nacionalinių kad dažnai valstybės turi tam tikrus apribojimus, kuriuos turime šalinti teisinėmis priemonėmis. Jau prieš 25 metus Vanden Noel pasiūlė tokią iniciatyvą savo 1985 metais parengtoje ataskaitoje, kuri buvo pateikta Pino organizacijai bei UNESCO. Ui. Panašų pasiūlymą pateikė Brazilija, Ekvadoras ir kitos šalis. Tačiau ES nepritarė šiems pasiūlymams. Ir todėl mes e, prašytume šio komiteto išnagrinėti, ar ES iš tikrųjų rūpi pusiausvėra tarp autorių teisių, turėtojų teisių ir žmonių su negale, su dirgos negale teisių. Būtent todėl mes propaguojame dviejų krypčių požiūrį, kuris apima ir rinkos e, jėgas, ir teisės e, aktus. Mano šiam seminariui parinktoje kalboje yra išsameu išdėstyti mūsų siūlymai, e, kaip galima būtų naikinti bado, e, knygų bado reiškinį. Mes pripažįstame ir vertiname leidėjų ir autorių argumentus. Ir mes suprantame e, jų ekonominius sumetimus. Ir todėl mes prašome vyriausybių ir leidėjus suvokti, kad ir mes turime savo argumentus, kad ir asmenės su regos negalė turi savo teisės ir savo interesus. Tik tai bendromis jėgomis mes galėsime pagerinti neregių prieigą prie kūrinių. Ir šiandien aš norėčiau paraginti pirmininkę jūsų komiteto ir viso parlamento narius imtis iniciatyvos ir prisidėti prie šio darbo. Bendromis pastangomis mes galėsime padidinti visų prieinamų, neregiams prieinamų formatų skelbiamų kūrinių skaičių iki, deš, iki 10, 20, 50, o gal net ir 100 visų uh, spausdinių, 100 procentų visų spausdinių. Reikiamą technologiją jau turime. Taigi dabar mes turime pasinaudoti, turime politinę valią tam, kad e, teisė skaityti, teisę skaityti galėtų naudotis 314 milijonų regos negalę turinčių žmonių visame pasaulyje. Ačiū. Dėkuoju, suteikiu žodį ponui Franciska Martinės Kalvo. Jis yra techninis patarėjas Ispanijos nacionalinės neregių organizacijos atstovas ir Daisy konsorciumo valdybos narys. Dėkoju, noriu padėkoti Teisės reikalų komitetui ir pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad suteikė man galimybę atvykti čia ir kreiptis į jūs šiame seminare. E, man e, pasisekė, kad kalbu po pono Friend, bet tuo pačiu metu man ir nepasisekė, kadangi jis labai daug dalykų jau yra paminėjęs. Todėl man norėtųsi šią temą pakalbėti truputį kitų aspektų. Visų pirma, aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėte apie visą eilę pareiškimų, kurie paprastai skamba tokiuose diskusijose. visi tie pareiškimai iš tikrųjų yra e, tam tikros kliūtis ieškant tinkamo sprendimo. Aš pabandysiu tuos teiginius paminėti. Visų pirma, sakoma, jeigu informacija yra skaitmeninė, tai ji prieinama. Kad e, jeigu jau informacija yra finansuojama iš valstybės lėšų, ji visiems yra skirta. E, tos institucijos, kurios kuria prieinamas medžiagas ir e, leidėjai tarpusavėje konkuruoja. E, asmenys, kurie turi tam tikrą negalę, nori kalbėti tik tai apie savo problemas. Organizacijos, kurios jungia žmonės su regos negale, turi tam tikrą svajonę, kad visa informacija būtų jiems prieinama tokiu formatu, kuris būtų jiems suprantamais. Tačiau, kai suvokiate, kad tik tai vienas procentas komerciškai leidžiamų knygų yra tokiu formatu, ši svajonė tampa košmaru. Reikia pasakyti, kad e, čia aš meniu 1 procentą komerciškai leidžiamų knygų, kadangi e, kiti 4 procentai egzistuojančių tokiu formatu leidinių yra leidžiama specializuotų įstaigų. Tuo tarpu Galutinis sprendimas turėtų būti toks, kad viskas, kas yra išleidžiama, turėtų būti prieinama e, visiems, e, taip pat ir turintiems e, regos negalę. Čia mes galėtume įsivaizduoti apie įvairovę formatų garsinės knygos, knygos brailio raštu ir taip toliau. Žinoma, ta, tos svajonės per vieną dieną mes neįgyvendinsime. Todėl specializuotos energijos mm, ar žmonių su e, regos negali jungiančios institucijos turi tokį atsarginį planą. E, eina kalba Ispanijos e, atveju, pavyzdžiui, apie tam tikras išimtis, E, kada nereikia gauti leidimą, e, išleisti ir platinti knygas e, prieinamų formatų. Yra ir kitų teigiamų nuostatų. Tačiau, žinoma, ir tą atsarginį planą galima tobulinti. Ir tam reikia keletos dalykų. Vieno sprendimo čia nėra vienas e, paimtas atskirai, toksai sprendimas e, visko neišspręs. E, reikia, kad tame darbe dalyvautų teisėjai, kur leidėjai, autorių teisių organizacijos ir specializuotos institucijos. Kaip gali prisidėti leidėjai? Jie turi suvokti, kad yra naudinga kad galima gauti e, naudos iš e, leidinių, kurie būtų leidžiami tokiu formatu, kuris leistų e, juos skaityti asmenims su regos negale. Ar tai būtų EPUB ar DAISY sistemoje e, leidžiami leidiniai. E, Tokie leidiniai galėtų atnešti leidėjams naudą. Ir čia reikia pri, pri, priminti, kad asmenys su regos negale nenori gauti visko už dyką, jie nori paprasčiausiai nusipirkti jas, nori, kad jos būtų prieinamos rinkoje. Mes aišku suprantame, kad e, ir patys leidėjai turėtų e, sisteminti savo, savo pastangas ir e, prieigos elementą įnešti į savo bendrąją veiklą, į savo gamybos procesą. Ir jeigu jiems tai pavyktų, tai praktiškai vien išsivyščiusiame pasaulyje jie galėtų tikėtis 413 milijonų klientų, O jeigu dar e, įtrauksime e, pagyvenusius žmonės, kurie oficialiai nėra neregiai ar asmenys su regos negale, bet kuriems skaityti įprastinės knygas yra pernelyg sunku, tai tada tas skaičius išauga dar labiau. E, nuo spalio 19 Europoje jau e, galima įsigyti Kindle e, produktą. Dabar jis atkeliavo ir į Europą iš JAV. Ir jis labai aiškiai pademonstruoja, kiek daug gali padaryti rinkos jėgos. Kindle e, programa e, leidžia e, elektroniškai sintezuoti garsą. Ir pasinaudodami šią sistemą asmenys su regos negale gali teisėtai įsigyti kūrinį, sumokėti autoriui, sumokėti leidėjui ir e, turėti prieigą prie to kūrinio. Tačiau, e, kalbant apie e, būtent tokią įrangą, iškyla problema, ar ją panaudojant galima teikti, kad atsirado nauja knyga. Lygiai taip pat kaip negalima sakyti, kad atsirado nauja knyga tada, kai mama vaikui perskaito tą kūrinį. Žodžiai tiesiog išeina į orą ir, ir, ir išnyksta. Samėm suprantama, kad e, norėjimas gauti pajamas, pelną yra teisėtas ir e, leidėjai nori to. Tad e, ką čia galėtų nuveikti įstatymų leidėjai? E, dabartiniai E, įstatymai Ispanijoje leidžia mums tinkamai atlikti savo darbą. Tačiau kai kurios iš tų nuostatų turėtų būti privalomos, o ne laisvanoriškos. Dabargi mes matome, kad atsiranda problemų keičiantis knygomis net ir tarp ES valstybių. Mes žinome, kad Pino yra pateikusi pasiūlymą dėl konvencijos, e, pagal kurią galima būtų dalintis prieinamomis e, medžiagomis me, su sąlyma, kad tai bus tinkamai kontroliuojama. Kokį vaidmenį galėtų suvaidinti valstybinės institucijos? Na, visų pirma, jos galėtų pasistengti, kad viską, ką jos išleidžia, galima būtų surasti visiems prieinamais formatais, kadangi tam jos panaudoja e, mokesčių mokėtojų pinigus. Kol kas viskas prieinama ar popieriuje, ar internete ir viskas yra labai gerai tol, kol e, su ta medžiaga nepanor, nepanorsta susipažinti e, asmenys turintys regos negalę ar neregiai. Yra taip pat, e, žinoma, ir e, mintis sukurti tam tikrą depozitoriumą tokių medžiagos, e, Ir Ispanijoje tokia mintis egzistuoja nuo 1973 metų. E, pačios e, Ispanijos bibliotekos, kurios remiasi šiuo įstatymu, dabar nori, kad jis būtų modernizuojamas ir e, kad būtų nuostata, jog leidėjai deponuodami E, savo kūrinius depozitoriume, pateiktų ne vien tik tai popierinę kūrinio kopiją, bet taip pat ir skaitmeninę e, tokio kūrinio versiją. Taip pat savaime suprantama, kad specializuotas organizacijos tokia kaip mūsų turėtų turėti prieigą prie visų archyvų. Apskritai, koks yra specializuotų agentūrų, institucijų vaidmuo? Mes turėtume e, siekti geresnių sutarimų su leidėjais. E, geriau bendradarbiauti, tai turėtų būti abipusis judėjimas. Mes turėtume geriau įsisavinti tarptautinius standartus, tokius kaip DAISY. Mes turėtume e, skatinti geresnį apsikeitimą medžiagą Čia tačiau iškyla ir e, viena specifinė problema - tai yra piratavimo baimė. Būtent todėl šis procesas pateko į aklavietę. E, ir reikia pasakyti, kad e, šito bijosi ir tie, kurie siekia, kad Pino įgyvendintų siūlomą konvenciją. Tai tiesiogiai nereiškia, kad e, šią konvenciją Pinos ketina paskatinti piratavimą. Piratavimas jau egzistuoja. Ir e, tos organizacijos, kurios e, e, užsiima e, prieinamų formato medžiagos klaida, e, elgesi daug atsargiau negu kad e, įprastinės institucijos. E, nes tiesą sakant, jeigu kalbėsime įprastinės knygas, tai niekas nekontroliuoja tų knygų, kurios patenka į knygynus. Tuo tarpu mes labai puikiai žinome, e, kas perka ir toliau parduoda knygas brailio raštu ar garsinės knygas. Visą tai galima ekstrapoliuoti į tarptautinį e, lygmenį. Mes žinome, kam e, patenka knygos, kurias mes e, siunčiame į Latino Ameriką, žinome, per ką jos bus skirstomos. Vienas dalykas yra aiškus. Mūsų laikais pirato įvaizdis jau kitoks negu anksčiau. Jie nebet, nebūtinai išsiskiria medinėmis kojomis ar a, uždengta viena akimi. Todėl a, reikia pasinaudoti visomis technologijos priemonėmis, e, žymint, ženklinant knygas, kurias mes patys E, skirstome, ar tai būtų vandenženklai, ar kitokios priemonės. Todėl e, institucijos iš tikrųjų, e, tokias institucijos kaip mūsiškė, neturėtų būti atsakinga arba neturėtų e, nukentėti dėl to, kad egzistuoja piratavimas. Taigi pasiūlymai yra pateikti, tik tai noriu pabrėžti, kad e, nereikia savęs apgaudinėti ir galvoti, kad vienas kuris nors sprendimas išspręs visą problemą. Reikia viską spręsti kompleksiškai, reikia e, remti specializuotas organizacijas, imtis visų kitų veiksmų ir tik tai tada E, galėsime priartėti prie svajonės, kad visos e, išleidžiamas knygos būtų prieinamas visiems. E, rašytojas Gibsonas yra pasakęs, kad ateitis jau čia, tik tai problema ta, kad ji dar ne visiems prieinama. Tas pats pasakytina yra apie knygas. Jos egzistuoja, tik dėja dar ne visiems prieinamos. Ačiū labai už pranešimą ponui Kalvo, o dabar Anet Bergman Tahon, Europos leidėjų federacijos direktoriai, suteikima žodis. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai ir Teisės reikalų komitetui už kvietimą dalyvauti šiame seminare. Aš atstovauju nacionalinių leidėjų federacijas, jų yra 26. Europos leidėjų federacija yra viena didžiausių leidėjų federacijų. Leidėjai siekia, kad jų išleistos knygos būtų platinamos kuo plačiau, jie ja, stengiasi, kad jos patektų į knygynus ir būtų tinkamo formato. Aš pritarčiau pirmojo kalbėtojo mintims. Leidėjai taip pat patiria knygų badą. Ir mūsų ilgalaikis tikslas būtų palengvinti prieigą ne tik regos negalę turintiems žmonėms, tačiau ir skaitimo e, problemų turintiems žmonėms. Reikėtų stengtis, kad šie žmonės e, galėtų skaityti knygas tokiu formatu, kuris jiems būtų priimtinas, o tam reikia lankščių sistemų prieiga prie knygų dabar ne visada yra garantuojama. Todėl yra steigiamos specializuotos organizacijos, kurias Pino įvardyje kaip organizacijas tarpininkės. Pino savo sutartyje yra numačiusi išimti pagal kurią žmonės su negale turi galėti nekomerciniais tikslais naudotis e, kūriniais. Ši taisyklė taikoma 27 valstybėse Francisko jau kalbėjo apie tai, kaip ši taisyklė yra taikoma, o dabar mes rengiame teisės aktus, juos vienodiname visoje Europos Sąjungoje. Nebūtina keisti visiškai teisinės bazės, ją reikia tik tobulinti. Jei regos negalę turintis žmogus turi prieigą prie knygų, tuomet gerai, jei tokios prieigos nėra, tada mes bendradarbiaujame su organizacijomis tarpininkėmis. Dažniausia tai neverslo siekiančios organizacijos, kurios palengvina prieigą skaitimo sunkumus turintiems žmonėms prie informacijos. Yra tokios sistemos kaip ONCE arba RNIB, jos vienyje aklųjų žmonių asociacijas. O šios asociacijos bendrauja su organizacijomis tarpininkėmis. Mes bendradarbiaujame su leidėjais ir sutarėme, kad šios organizacijos tarpininkės turi būti. Patikėjimo principų paskirtos organizacijos ir jas parengant aklųjų organizacijos taip pat tarė savo žodį. ES lygmenių mes nusprendėme, kad būtina dalintis gerąją patirtimi, kad būtų sukurtas tinkamas pasitikėjimo pagrindas. Šiam tikslui, šiuo tikslu yra įsteigtos OCR ir ONCE organizacijos. Jos yra pavyzdinės organizacijos, kurios kiekvieną vakarą apžvelgia įvairius dienraščius, o jau kitą rytą pateikia tų dienraščių versiją e, tokiu formatu, kuris būtų priimtinas skaitimo sunkumų turintiems žmonėms. Mes tenksimės, kad e, ši struktūra būtų įdėkta ir kitose valstybėse narėse, siekiant, kad informacija galėtų dalintis kuo daugiau regos negalę turinčių žmonių. Tiesa, mes nesiekiame, kad visos e, knygos būtų įgarsintos, reikėtų pasirinkti tokias knygas, kurios e, būtų įdomios. Mes parinksime ir profesionalius aktorius, kurie skaitys šias knygas. Taip pat yra parengtos ir kitos iniciatyvos, kurių rėmose įvairūs kūriniai yra pateikiami įpat formatu, tai labai specifinis formatas. Aš nekalbėsiu apie jį konkrečiau, tačiau pasakysiu, kad šį formatą sukūrė tarptautinis skaitmeninimo forumas ir šis formatas leidžia derinti dokumento turinį su dokumento pateikimu. Ir um, net jei jūs pereinate iš vienos turinio dalies prie kitos, jūs um, turėsite galimybę keisti ir to turinio pateikimą. Mes bendradarbiavame su Europos aklųjų sąjunga ir labai sveikinome Švedijos iniciatyvą, pagal kurią buvo sumažintas PVM toms knygoms, kurios skirtos regėjimo negalę turintiems žmonėms. Manau, kad prie šios iniciatyvos galėtų prisijungti ir kitos ES valstybės narės. Na, o dabar bandysiu apibendrinti. Noriu pabrėžti, kad leidėjų ilgalaikis tikslas yra suteikti teisę ir galimybę regėjimo negalę turintiems žmonėms gauti visą reikiamą informaciją ir tokiu formatu, kuris atitiktų jų individualius poreikius. Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų labai svarbu įnašą į mūsų diskusiją ir prieš suteikdamas žodį ponui Magnus Graner, kuris yra Švedijos teisingumo ministerijos e, valstybės sekretorius, ir, e, kuris pirmininkaus e, diskusijai, norėčiau pasakyti porą žodžių. Ir kalbėsiu italų kalbą. Mane nustebino pati savoka knygų badas. Norėčiau patikoti visiems, kas šiandien kalbėjo. Regos negalė e, turintys asmenys yra tokie pat visuomenės nariai, kaip ir mes visi kiti. Žmogus turi įveikti visus sunkumus, su kuriais susiduria savo gyvenime. Ir civilizacijos išsivystimo lygį galima uh, nustatyti pagal tai, kiek joje įsitvirtinęs yra demokratija, kiek gerbiamos yra laisvės ir pagal tai, Ar žmogus gali gyventi, gali turėti visą vertį gyvenimą? Ar žmonės gerbė vieni kitus? O knygos yra tai, kas padeda žmonėms geriau suprasti vieniem kitus. Vien technologiją mes nespręsime visų problemų. Skaitydami, susipažindami su įvairiomis mintimis, mes galime keisti pasaulį. Ir mane sujaudino tai, apie ką šiandien kalbėjome. Nes iš esmės kalbėjome apie visų žmonių galimybę gyventi visuomenėje. Šiandien žinome, kad tik tai vienas procentas knygų yra išleidžiama neregiams prieinamų formatų. Turime iš to pasimokyti. Turime ištaisyti praeities klaidas. Be abejo, galima būtų apie tai kalbėti, nagrinėjant įvairius aspektus. Bet visiems, manau, yra akivaizdu, kad turime kuo skubiau spręsti šią problemą. Negalime leisti, kad mūsų visuomenėje nuo knygų bado kentėtų nemenka visuomenės dalis. Ir be abejo, aš dirbu Teisės reikalų komitete, Tačiau dažnai, kalbėdama šiame komitete, manau, kad turiu teisę. Kalbėti apie dvasinius dalykus, kalbėti apie širdies reikalus. Manau, kad mes esame politiką, bet tai nereiškia, kad galime rūpintis vien politiniais dalykais. Negalime pamiršti ir moralės bei dvasios. Europa nėra vien demokratijos, vystimosi, socialinės valstybės e, lopšys. Europa turi rodyti pavyzdį, kaip politinė valdžia gali būti ir jautri savo žmonėms. Dėkoju ir dabar sutikiu žodį valstybės sekretoriui, ponui Graneriui. Man nekartą yra tekę su juo susitikti ir galiu pasakyti, kad tai yra labai aktyvus žmogus. Dėkoju šiai sesijai turėjo vadovauti mano kolegė iš e, Švedijos pramonės ir prekybos ministerijos. Dėja, jie atrodo susirgo, e, ko gero netgi keulių gripu. Na, o kadangi man reikia pirmininkauti vis tiek, suteiksiu žodį poniai Lichtenberg diskusijai pradėti. Man labai svarbu buvo suvokti, kokiu galimybių esama siekiant palengvinti tą prieigą prie informacijos. Aš buvau neigiamai nustebinta. Aš visiškai pritariu, kad turėtume parengti tokį sprendimą, kuriuo remintis pasiektume 100 procentų proporciją. Jei rimtai laikomės Europos konvencijos, tuomet negalime elgtis kitaip. Viena vertus, mes susidurėme su restrikciniu autorių teisų gynimo režimu. Kita vertus, susidurėme su žmonių teisė į informaciją. Iš regos negalę turinčių žmonių girdėjo, kad dažnai pasitaiko konfliktų ar nesutarimų tarp aklųjų organizacijų ir autorių teisių agentūrų dėl pateikiamo kūrinio formato. Aš turiu pasakyti, kad aš pati labai mėgstu įgarsintas knygas. Savo gyvenime mėgstu tiesiog tvarkydamasi namuose ar lygindama klausytis knygų įrašų. Mano tėvai, pavyzdžiui, taip pat klauso knygų įrašų, nes jie jau nebegali taip sklandžiai skaityti kaip anksčiau. Kurį laiką Vokietijoje buvo leidžiamos knygos didesniu šriftu, tačiau dabar stebiu kitą tendenciją. Dabar, ypač vokiškai kalbančiose valstybėse, tos e, didesnio kny, e, šrifto knygos tiesiog dinksta iš knygų lentynų. Būtų įdomu sužinoti, kodėl įsigali ši tendencija. Aš žinau, kad e, pati rinka nėra didelė, vertinant poreikį pasauliniai literatūrai tas poreikis nėra toks didelis, nėra tiek daug žmonių, kuriems e, būtina skaityti knygas dideliu šriftu. Tačiau pasakysiu ir kitą dalyką. Pasaulinės literatūros greitai gali nelikti, jei knygų didesnių šriftų nebeliks. Man buvo pasakyta, kad Autorių teisų agentūros yra numačiusios labai griežtus apribojimus ir jie, jie neleidžia įvairiems pensininkų organizacijoms gauti leidimus išleisti vieną ar kitą knygą didesniu šriftu. Man neaišku, kodėl nėra pasitikėjimo mano minėtomis pensininkų organizacijomis, kodėl jomis nepasitikima ir kodėl nesistengiama palengvinti pagyvenusių žmonių prieigos prie informacijos. Skaitimas yra didelė vertybė ir mes neturėtume čia eiti mažai žingsneliais, turime žengti labai didelį žingsnį. Ir man labai keista, kad Europa šiuo atveju neužima lyderės pozicijos. Dėkoju, man rodo, šis klausimas visų pirma skirtas Europos leidėjų konfederacijai. Pane pirmininkė, Neturiu supratimo, kodėl Vokietijoje leidėjai mažiau leidžia knygų didesniu šriftu. Apskritai kalbant, leidyba, knygų leidyba yra vienas iš pramonės sektorių. Ir e, paprastai leidyklas rentabilumas e, siekia 3 procentus. Ir tikrai nemažai išleistų knygų paprasčiausiai nėra parduodama visas tiražas arba parduodama mažiau negu kad yra išleista. Todėl čia e, racionalus e, mąstymas yra štai koksai, kad e, mums sunkiau yra leisti leidinius ir paskui patikėti juos platinti tarpininkams. E, Panas Ekstrom, aš esu politinis piratas ir dabar norėčiau pasakyti poro žodžių e, kaip piratas. Bet aš manau štai, e, ką jeigu kas nors tikrai norės jau nupiratuoti knygą, netaip jau sunku ją nuskanuoti. E, jeigu tik tai tai e, trukdo įgyvendinti reformas, tai iš tikrųjų nėra tikra grėsmė. Aš nemanau, kad e, būtent specialios knygos leidžiamos žmonėms su neregos negale kels didžiausią E, problemą piratavimo prasme. Google atstovai, kurie čia yra salėje, patvirtins, kad nuskanuoti knygą nėra šiais laikais ypatingai sudėtinga. Todėl e, nematau priežasčių, kodėl tos reformos nebūtų vykdomos. Buvo paminėta, kad e, apribojimai turėtų būti padaryti teisiškai uh, ribojantys, e, teisiškai saistantys. E, nelabai suprantu, kodėl e, nepavyksta sutarti Pino ir specializuotoms žmonių su neregė organizacijoms. E, E, kodėl Hario Poterio knygos yra leidžiamos e, po kelis kartus atskirų leidėjų. Pirmininkas, e, ne, nelabai suprantu, ar klausimą buvo apie tai, bet iš tikrųjų netoks buvo klausimas, čia buvo tik mano pastabos. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Lichtenberg, dar kartą norėtų pasisakyti? Pane Lichtenberg, kalba neįsijungusi mikrofoną. Um, Labai atsiprašau. Man įdomu, o sprendžiant šį klausimą, apie kokius darbų grafikus galėtume kalbėti. Aš manau, kad čia turėtume sutarti, ko galima greičiau. Ir e, kitas mano klausimas, o kas kliudo Gal supratingi parlamento nariai galėtų prisidėti ieškant tos, tų sprendimų ir kokie tie sprendimai buvo konkretus siūlomi. Ponas Friend. Manau, kad e, anksčiau kalbėjusysis, kai Jisai sakė, kad e, piratavimo tikimybė, kai kalbama apie prieinamus formatus, yra nedidelė. Pataikė tiesiai į taikinį. Jeigu mes tą baimę išsklaidytume, tai būtų labai svarbu. Aš atstovauju pasaulio neregių sąjungai jau tris metus šioje srityje. Ir tiesą sakant, teisų turėtojų pagrindinį susirūpinimą ir kėlė piratavimo galimybė, kalbant apie skaitmenizaciją, apie tai, kad mūsų prieinami formatai remsis e, būtent skaitmeniniais formatais. Bet jau čia šiandien buvo sakyta, kad mes elgiamės labai atsargiai, mes puikiai žinome, kam yra leidžiama naudotis tais produktais. Ir mums patiems norisi, kad leidybos pramonė būtų gyvybinga, ne mūsų interesais skatinti piratavimą. Nes kai tik tai e, mūsų produkcija e, bus pradėta laikyti nepatikima, e, išsisems mums prieinamų kūrinių šaltiniai. Žiūrint į ateitį, kaip aš ir sakiau savo pasisakymę, Aš e, raginčiau šį komitetą pabandyti panalizuoti, e, kiek Pino organizacijoje gali nusverti europinis balsas. E, Europa balsuoja ant blok ir e, Jeigu ateitų politinis signalas, tinkamas politinis signalas, tai e, e, e tas balsas galėtų nemažai nusverti. Ir e, galbūt jis galėtų nemažą nulemti siekiant e, tos pusiausvėros tarp teisių turėtojų teisių ir žmonių su regos negale teisių. Mums e, iš tikrųjų reikia dirbti drauge ir gruodžio 14 Ženevoje mums reikia, kad ES balsuotų atitinkamai. Aš manau, kad e, šis komitetas padės ieškoti tinkamo e, rinkos jėgų ir uh, E, reglamentavimo santykio. Tos e, iniciatyvos e, viena kitą papildo ieškant galutinio sprendimo. Tad šio mūsų, po, po šio mūsų posėdžio geriausia pažanga būtų pasiekta, jeigu šis komitetas Ehm, pasiūstų e, tinkamą politinį signalą dėl to, kad ES e, e, tinkamai balsuotų Ženevoje ir neleistų uždaryti durų, paliktų duris atviras. Ačiū. Aš norėjau grįžti prie ES situacijos europinio ligmens. Jūs kalbėjote apie privalomąją prieigą, tačiau ji jau yra 27 valstybėse narėse. O ką jūs pasieksite, jei bus numatyta teisiškai saistanti prieiga? Pavyzdžiui, Italijoje Yra šešios skirtingos organizacijos, kurios iš kiekvieno leidėjo reikalauja ir skaitmeninio kūrinio formato. mums iš ties reikia sukurti pasitikėjimą tarp autorių teisų agentūrų ir e, suinteresuotųjų šalių, o ne padaryti šią prieigą privalomą. Ačiū. Pirmiausia, ponas Liuderis iš komisijos, o tada Matinus Kalvo. Manau, kad mes turime atvirai kalbėti. Parlamente galime daug apie ką kalbėti. Atvirai ir galime svarstyti dalykus, e, apie kuriuos negalime kalbėti kitose forumuose. Komisija nenori, kad visos išimtis būtų privalomos ir komisija nenori, kad e, Europoje autorių teisė būtų taikomos privalomos išimtis, bet be abejo, su šios klausimus galima svarstyti. Mes, es, mes jau paskelbėme kelis dokumentus šią temą. Ir jei pažvelgsite į realias detalės, jei pažvelgsite į suinteresuotų subjektų nuomonę, į tuos, kas sudaro sutartis, pamatysite, kad iš tikrųjų daug kas vyksta už uždarų durų ir viešai apie tai mes nekalbame. Dažnai mūsų klausia, kodėl mes ne, negalime padaryti uh, privalomomis tam, tikrų, tam tikras išimtis, kurios atitinka visuomenės interesą. Taigi netgi ir privalomos išimtis gali būti taikomos tik tai tam tikram produktui, tik tai tam tikroje šalyje. Ir net jei valstybėse narėse numatytos išimtis yra labai panašios, vis tiek viena, tai, kam yra ta šimtis taikoma vienoje šalyje, negalios kitoje šalyje, nebus pri, e, priimtina ir kitoje šalyje. Būtent dėl to ir atsiranda e, jau minėtas dubliavimas, pastangų dubliavimas. Kągi darysime? Manau, kad vieną dieną turėsime atvirai apie tai kalbėti. Pirmiausia, tai, tai turėsime daryti e, regioninio ekonominio bendradarbiavimo organizacijose, tokiuose pavyzdžiui kaip Europos Sąjunga. Galima būtų svarstyti, ar mes norime uh, platesniam regionui taikomos išimtis, ar mes norime tai ir toliau, kad uh, turėti nacionalinės išimtis, kurios yra nustatomos valstybių narių. Jei norime šių nacionalinių išimčių e, kultūros, didesnės kultūros įvairovės, tuomet turime sukurti labai griežtą abipusio pripažinimo sistemą. Jei, pavyzdžiui, kokioje nors valstybėje narėje yra nustatomos išimtis, kurios iš esmės yra uh, tokios pat kaip ir kitoje šalyje galiojančios išimtis, tuomet turėtų galioti abipusio pripažinimo principas. Jeigu tą sugebėsime pasiekti ES, tuomet mūsų pozicija e, pino būtų kur kas e, patikimesnė ir aiškesnė. Nes tuomet mes e, pasaulinėje internetinės nusavybės organizacijoje, pasaulinėje intelektinės nusavybės organizacijoje galėtume pasakyti, kad žiūrėkite, ką mes jau pasiekime. ES kaip priekybos e, blokas tuomet Pino įsigytų kur kas aiškesnį ir tvirtesnį balsą. Dėkoju. Dėkoju, ponas e, Lederis, kur kas geriau gali išdėstyti dalyko esmenį, aš galėčiau. Dėkoju. Jau niekas daugiau nenori sakyti patiktus klausimus, taigi norėčiau paklausti, ar bus dar klausimų. Jei ne, tuomet Švedijos vardu aš norėčiau padėkoti visiems, kas šiandien kalbėjo. Dėkojame ir už aistringai pateiktus klausimus, kurias pateikė Europos parlamento nariai. Ir pabaigai norėčiau steikti žodį ponui Balasari, kuris yra šio Europos parlamento komiteto vicepirmininkas. Ačiū. Pane Brennerį, dėkoju švedi, pirmingaujančiai Švedijai ir dėkoju visiems e, šio seminaro svečiams. Mes išsamei svarstėme seminaro temas ir Europos parlamento nariai turėjo puikią galimybę išsameu susipažinti su problemos e, turiniu ir vairiais aspektais. Dalykai, apie kuriuos kalbėjome, liečia daugybę žmonių kasdienime gyvenime. Ir tikiuosi, kad šiandien įsigytos žinios padės mums geriau renkti teisės aktus ateityje. Komisija, parlamentas ir taryba turės uh, surasti pusiausvyrą tarp e, skirtingų tikslų. Nes turime siekti, kad visi galėtų naudotis teisę gauti informaciją ir žinias.